Ja, ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen. Sveiki, norėčiau pasveikinti kolegas, kurie susirinko šiandien pas mus į posėdį. Darbo atvarkę aš tiesiog taip ir priimčiau, jeigu niekas neprieštarauja. Niekas neprieštarauja, matau. Vainasi, visi pritarė darbo atvarkį. Dabar keliaujame prie antrojo darbo atvarkės punkto. E, galime kalbėti visomis kalbomis, išskyrus e, kroatų, maltiečių ir estų. Kitas pirmininko pranešimas. Mes e, dalyvavome trilogę. Šitas trilogas vyko balandžio 23 dieną, čia jis atspindi pono Panajotis pranešime, o antrasis trilogas vyks birželio mėnesį. Rytoj e, turėsime 48 svečius. E, Dagmar Rotberent, e, būtent pakviestos svečius iš Berlyno. Čia rytoj galėsime atskirai juos pasveikinti. Ketvirtas pranešimas rytoj. Turėsime darbinį seminarą. skirta atitinkamai temai 12.30 iki 15.30 vyks PAS 5B1. Taigi dabar a, protokolai visos 23, 24, vasario 25, 26 taip pat priimami. Dabar ketvirtas darbo atvarkės punktas. Kolegos Zanonį pranešimas. Ir norėčiau suteikti pirmiausia žodį pranešimui. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos. Šiandien pradedame nuo F direktyvos pežiūros ir aš pateikiau pasiūlymus dėl pakeitimų. Aš manau, kad ši direktyva yra labai svarbi ES aplinkosaugos politikai. Ir būtent yra apie 200 projektų, kuriems turi būti vykdomas šitas poveikio aplinkai vertinimas. Čia kalbant tai pirmiausia apie brandolinio kūro saugyklas, apie, apie gyvulininkystės įmonės. Taigi būtent čia kalbama apie privačius projektus, kurie gali daryti poveikį aplinkai. Mm ir jiems prieš suteikiant leidimą vykdyti savo veiklą turi būti suteiktas atitinkamas leidimas, tai būtent pagristas poveikio aplinkai vertinimo. Ir jų veikla tuomet turi būti ir kaip tik sutvarkoma taip, kad nekenktų aplinkai. Čia direktyvoje yra dvi didžiulės kategorijos, tai yra projektai, kuriems visada taikomas poveikis, poveikio aplinkai vertinimas, tai pavyzdžiui, čia greitkeliai, branduolinio kūro saugyklos ir visi kiti didieji projektai, o ir antroji kategorija, tai yra projektai, kurie gali daryti poveikį aplinkai ir jie turėtų būti atskirai, individualiai vertinami. Tai būtent tyriamas poreikis, ar būtina jiems atlikti šitą poveikio aplinkai vertinimą. Tai atinkama procedūra tam nustatyta. Ir atitinkamai informuojam, žinoma, ir visuomenę apie šios e, projektus. Taigi, 85 metų direktyva yra pirmoji būtent skirta šitam e, poveikio aplinkai įvertinimui. Yra ir atinkami pakeitimai jau padaryti bėgant laikui, e, bet situacija taigi pasikeitė, aplinkybės pasikeitė ir yra priimtas netgi ES teisingumo teismo sprendimas dėl šito poveikio aplinkai vertinimo ir pačios direktyvos. Ir žinoma, galima palyginti, e, sakėjim, kokie pakeitimai buvo padaryti e, buveinių e, direktyvoje. O šitą PAV direktyvą nelabai pakeista. Čia prisiminkime 2012 metų sprendimus ir ES teisingumo teismo sprendimus. E, buvo atkreiptas dėmesys į naujus strateginius tikslus, tai kad būtent turi būti e, e, ištekliai taupiai naudojami, būtų aplinka saugoma, būtų biologinė įvairovė saugoma ir būtų dirbožėma apsauga įgyveninama. Pirmiausia, norėčiau paminėti komisijos pasiūlymą, tai būtent dėl to, ar apskritai reikia vertinti šitą poveikio aplinkai vertinimą. Čia kalba vadinamai skaupingą. Uh, tai siekiama supaprastinti procedūras, kaip turėtų būti atliekamas šis vertinimas. Dabar šitas poreikio vertinimas, tai būtent ar reikia atlikti šitą poveikio aplinkai vertinimą. Tikrinama, ar projektai, kurie yra įtraukti į antrą priedą, turėtų būti vertinami pagal jų poveikį aplinkai. Vadinasi, pareiškėjas turi pateikti konkrečią informaciją atitinkamai institucijai. Ir šitą PAV turi būti atliktas tik tai tuo atveju, jeigu projektas gali aplinkai daryti didelį neigiamą poveikį, o kitu atveju šita procedūra netaikoma. Ir žinoma, turi būti teikiama tikslinė informacija, kad būtų galima stūpyti laiko ir pinigų įgyvendant įvairias procedūras. Ir reikalaujama iš pareiškėjo, žinoma, konkrečių e, duomenų, konkrečių dokumentų, o e, kalbant apie šitą skryningą arba poreikio vertinimą, tada e, tai remiasi kriterijais iš trečiojo priedo, jie yra patikslinami, tai yra per tris mėnesius arba vėliausiai per šešis mėnesius turi būti būtent patikta šita konkreti informacija ir turi būti nusprendžiama, ar projektui turi būti taikomas PAV. Kitas punktas tai yra informacija būtent e, aplinkos apsaugos ataskaitoje. Šiuo atveju kalbama apie šitą e, poreikio vertinimą ir e, sprendžiama, kokia informacija turi būti pateikiama. Išsami ar konkreti, manau, kad tai yra svarbiausia informacija, kur yra susijusi su poveikio aplinkai analizė. Taigi būtent, ar turi būti suteiktas, remiantis šitą informaciją, turi būti nusprendžiama, ar suteiktas leidimas E, projektui vykdyti. Tai vadinasi, čia numatoma viskas, e, ką turi pateikti pareiškėjas aplinkos apsaugos ataskaitoje. Jis turbūt numatoma, žinoma, alternatyvos, kurios daro mažesnį poveikį aplinkai. Be to, e, turi būti taip pat ir kontrolė vykdoma susijusi su PAV nes e, projektas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai. Ir žinoma, e, kiti e, kriterijai įtraukti, taigi būtent, kad būtų tau, tausiai naudojami ištekliai ir kiti aspektai. Kitas dalykas tai yra nustatyti terminai ir supaprastinus procedūrūtas. Konsultacijoms yra numatytas atitinkas planas 35 dienas, 60 dienų arba 90 dienų gali būti konsultuojamasi su visuomenė. O sprendimas dėl PAV turi būti priimamas per 3 mėnesius arba ilgiausiai per 6 mėnesius. Be to yra koordinuojamas šis procesas, tai yra vieno langelio principas taikomas, paraiška teikiama viena institucija ir nagrinėjama įvairių institucijų, bet yra tik tai vienas langelis. Čia manęs turi būti atkreipiamas dėmesys, atkreipiamas dėmesys į, į, į, iš metalų, į e, buveinių direktyvą ir kitas direktyvas. Dabar esminiai komisijos pasiūlymo aspektai. Komisija e, pakilėjo teisėkuros proceso lygį, aš tikrai pritariu tam, aš pateikiu įvairių pakeitimų ir pasiūlymų, kaip galima pagerinti komisijos pasiūlymą, kaip būtent galima efektyviau parengti visą procesą. Bet, bet kokiu atveju mes tikslo per daug nepakeitėme komisijos pakeitimo. Nemažai pakeitimų yra pateikta kaip galima, pavyzdžiui, kovoti su interesų konfliktais, taip pat kolektyvinės priemonės susijusių ekspost peržiūrą, jeigu, pavyzdžiui, yra neigiamas poveikis daromas aplinkai kaip galima pagerinti aplinkos apsaugos ataskaitą, taip toliau ir teisinis tikrumas užtikrinamas, kaip jau tęsiamas nuolatinis darbas kitas dalykas tai yra e, skalūnų dujos ir skalūnų alyvos su jomis e, e, susijusios nuostatos ir netradiciniai angliavandeniliai. Be to mes norime vykdinami šitą PAV, konsultuoti su visuomenė, informuoti ją, o kontrolės arba, arba poreikio vertinimo etape tada e, taikomos yra tam tikros e, prevencinės ir kompensacinės priemonės. E, taip, taip pat įtraukiamos visuomenės atstovų grupės, nes kuo labiau dalyvauja šiame procese visuomenė, tuo labiau išvengiame ginčių ir sumažinamas interesų konfliktų pavojus. Kaip aš jau pastebėjau Italijoje, žinoma, yra skirtis oficialiai bent jau tarp tarp užsakovo arba projekto rangovo arba ir e, atitinkamos kompetitingos institucijos, bet vis dėlto matome, kad e, praktiškai tai neveikia šita, šitas atskirimas. Ir vis dėlto painėjami kartais interesai. Taigi būtent turi būti užtikrinamas šitas atskirimas, kad nebūtų korupcinių, pavyzdžiui, atvejų. Tokie Kitas dalykas, tai yra ekspost kontrolė, jeigu e, projektai vis dėlto daro neigiamą poveikį aplinkai. E, komisija patikė pasiūlymų dėl ekspost kontrolės. Tačiau manau, kad nėra pakankami šitie pasiūlymai, ypač kalbant e, apie prevencijos ir kompensavimo priemonės. Manau, kad mes turėtume taikyti išsamesnės ir griežtesnės priemonės, nes e, rangovas e, projekto e, įgyvenintojas turi pasistengti, kad korekcinės priemonės turi būti įgyvenintos. Dar vienas dalykas, aplinkos apsaugos ataskaitų teikimas turėtų būti supaprastinamas. Ir paprastai ekspertai, nepriklausomi ekspertai parengė šitą ataskaitą. Bet yra tam tikrų problemų valstybėse narėse, rengiant tokias ataskaitas, žinoma, sudar didelis išlaidos e, projektų užsakovui, todėl valstybės narės neturėtų vis dėlto mokėti tą didelę, tas didelės išlaidas. Ne vien jiems turėtų tekti šitą naštą. Aš manau, kad tie ekspertai, kurie teikia ataskaitą, turėtų būti akademinio pasaulio atstovai, mokslininkai, nepriklausomi ekspertai. Uh, Ir šitie ekspertai, kaip jau minėta, turi būti kompetentingi ir visiškai nepriklausomi. Jie turi dirbti aplinkosaugos rytyje. Ir a, a, būtent nepriklausomi ekspertai parengė šitą ataskaitą, o vietos valdžios institucijos ją patikrina ir kontroliuoja. Kitas dalykas, tai aš norėčiau aiškiai apibriežti e, rūšių įvairovę remiantis e, Junktinių tautų biologinės įvairovės konvencija. Čia trečiajame straipsnėje būtent e, grįžtamasis e, taikymas yra taikomas, arba atgalinis taikomas. Ir aš norėjau susijęti su trečiu straipsniu būtent šį naują kriterijų, taigi būtent taikyti šią nuostatą tiems projektams, kurie jau buvo pradėti anksčiau ir dar nepabaigti, kad jiems būtų galima taikyti ir šiuo metu PAV tai būtent, kai jau vykdomas projektas. O kai pateikiama yra aplinkos apsaugos ataskaita, tada galima jau užbaigti visą projekto vertinimo etapą. Kitas dalykas, kitos kūro rūšis, tai skalūnų dujos ar skalūnų alyvos 2011 nu, metų lapkričio 29 dienos buvo atliktas PAV tyrimas dėl e, skalūnų alyvos, būtent dėl netradicinių angliavandenilių ir iš jų gaminamo kūro. Ir manau, kad bet kokiu atveju šis, šios kūro rūšys taip pat turi būti e, tyriamos, joms turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas komisija turi padėti valstybėms narėms įgyvendinant e, tą visą procesą, kad būtų vieno langelio principas taikomas, supaprastintas procesas. Be to, e, valstybės narės turėtų numatyti veiksmingas sankcijas, jeigu nesilaikoma nacionalinių teisės aktų, e, kurie, kuriais, kurie yra pagristi šią direktyvą šitos sankcijos turi būti veiksmingos, atgrasančios ir proporcingos. Kitas dalykas, mes turėtume vis dėlto taikyti tokią procedūrą, kuri mažiausiai kenktų aplinkai. Vadinasi, mes turėtume tarsi saliamio arba, arba trumpų etapų e, taktiką Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad e, jeigu mes e, kuo greičiau gyvensime šitą PAV direktyvą, tai vadinasi gyvensime savo pažadus, ES turės svarbią priemonę, kad e, galėtų kovoti su vienu iš didžiausių 21 amžiaus iššūkių, tai kad mes galėtume taupiai naudoti gamtos išteklius, išsaugoti rūšių įvairovę, ir kovoti su klimato kaita. Ir mes turėtume pasirūpinti, jeigu taryba ir komisija pritars, kad, kad Liepos mėnesį jau galėsime pasitikrinti, ar mūsų e, pasiūlymai rado atbalsį. Taigi ačiū visiems. Ačiū, ponė Sanoni. Aš manau, kad e, mes turėtume prisidėti prie to, kad būtų kovojama su 21 amžiaus didžiausiu iššūkiu. Na, komisija galbūt per daug dėmesio nekreipia į skalūnų dujas ir skalūnų alyvą. Mes turėtume dėl to pabrėžti šios dalykus. Dabar pradėsime diskusijas. Krostet e, atstovauja kolegai Gutierrez. Prašau. Président, oui, effectivement, euh, madame. Ačiū pirmininkė. Taip, e, ponė Kristina Gutierrez negali dalyvauti posėdėje po pietų, todėl jį paprašė manęs pasisakyti jos vardu. Aš mielai tai padarysiu. Taigi ji pripažįsta, kad šis pasiūlymas yra tikrai aukštos kokybės, tačiau ji mano, kad kai kurie aspektai čia nėra išspręsti, todėl svarbu yra į juos atkreipti dėmesį. Jei atrodo, kad ši direktyva yra trumpa, o priedai labai ilgi. Ir priedai apima didžiulę, di, didžiąją dalį ekonomikos sektorių. Uh, Taigi dabar e, bandama yra peržiūrėti direktyvą, taikant e, logiškus kriterijus ir bandant išspręsti tam tikras problemas su ją susijusios. Beje, aiškinamajame memorandume jau tam tikri sprendimai yra. Pirmiausia, per, per daug demok, e, biurokratijos, krit, skirtumai tarp kriterijų ir procedūrų ištesimas. Uh, Taigi dabar sprendimas, ko gero, būtų geriausias e, supaprastinti procedūras tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu. Administracinio apdorojimo procedūros yra labai sudėtingos ir kartais tiesiog kliūtis sudaro. Administracinė našta pernelyg daug padidėjo, todėl dėrėtų uh, išsiaiškinti, kokie projektai e, turi būti, kokiems projektams turi būti atliekamas PAV, e, kokio, kokio tipo projektams tas PAV nebūtų atliekamas, tai yra reikėtų nustatyti tam tikras sąlygas. Svarbu yra stiprinti bendrąją ringą bendrosiamis procedūromis. Dabar kompetencijų persidengimas tarp skirtingų administracijos lygių sukuria teisinio neužtikrintumo, nes kriterijai viso proceso metu nėra tie patys. Jie skiriasi, pavyzdžiui, tarp valstybių narių. Na ir dar kitas dalykas, kurį ponia Gutierės sako, tai kad reikia kultūros ir istorijos istorinių bei peizažo e, centrų apsaugos užtikrinimą. Reikia vizualinio, vizualinį poveikio vertinimą atlikti. Štai pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje tai jau yra daroma. Ispanijoje, štai pavyzdžiui, siekiant apsaugoti pakrančių zonas, toks metodas yra naudojamas. Taigi dabar kultūros, istorinio paveldo apsaugojimui, miestų, e, urbanistikos apsaugojimui bei peizažo apsaugojimui reikia nustatyti tam tikrus kriterijus, kurių laikytųsi visi, e, visos valstybės narės, atliekant e, poveikio vertinimą. Ir tai turi būti taikoma visur vienodai tas kriterijų sąrašas būtų kaip ir vadovas valstybėms narėms, taip būtų gairės nubrėžiamos ir nurodoma, kokių taisyklių e, reikėtų laikytis. Jau natūralių buveinių direktyvoje šeštajame straipsnėje jau yra toks metodas pasirinktas ir nuo to įvertinimai tik tai palengvinami tapo. Taip pat reikia atskirti valstybių narių saugomas ir direktyvų saugomas zonas bei nesaugomas zonas. Pane Gutierės sako, kad į tai reikėtų atsižvelgti atliekant e, institucijų atliekamą poveikio vertinimą. Taigi, man atrodo, kad e, per, išsakiau vis pagrindinės mintis, ką pane Gutierės norėjo pasakyti. Ačiū. Ačiū, pane Krastė. Dabar kitas pavaduojantis komiteto narys e, Pavel Pots, kuris e, pavaduoja poną Arsenis. Pono Arsenio vardu norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą su pranešėju ir jo indėlį rengiant šį pranešimą. Poveikio aplinkai vertinimo e, direktyva yra labai svarbi, siekiant sumažinti įvairių projektų poveikį aplinkai mes palankiai vertiname komisijos pasiūlymą sumažinti dabar esančius trūkumus, pašalinti e, nenuseklius pasiūlymus, e, spragas bei e, trūkumus, kurie yra susijęs su patikros vertinimo procesu. sumos priemonės, kurios turėtų būti privalomojo pobūdžio, panaikins dabartinių projektų daromą neigiamą poveikį aplinkai. Nauji aplinkos saukiniai iššūkiai, jų poveikis klimato kaitai, biologinės rūšių įvairoviai e, turėtų būti atitinkamai vertinami atliekant projektų poveikio vertimą. Taip pat reikia nepamiršti Orguso konvencijos nutarimų ir jų laikytis. Sprendimo prieimimo procedūros svarbius įdomoji dalis yra patikros ir vertinimo procesai. E, todėl jų metu būtina atitinkamai stebėti ir vertinti svarbius neigiamus poveikius, kurios projektai daro aplinkai. Pirmo straipsnio ketvirtoje dalyje numatomos įvairios išimtis. Mes manome, kad svarstančios išimtis reikėtų numatyti daugiau procedūrinių garantijų, kad komisija galėtų veiksmingiau taikyti direktyvos nuostatas įgyveninant atitinkamus projektus. Mes siekiame, kad visi sprendimai būtų daromi kuo skaidriau, pateiksime atitinkamą pasiūlymą šeštame straipsnėje pagal kurį kiekviena valstybė narėje būtų pagal direktyvos septintąjį straipsnį e, įsteigta atitinkama stebėsenos institucija. Ačiū Pavelai Pociui, dabar kolegė. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pritarti kolegoms ir padėkoti pagrindiniam pranešėjui, ponui Zanoni, už kartu su kolegomis vykdytą darbą. Vertinant direktyvą, ir taip pat norėčiau jam padėkoti ir pasveikinti atlikus puikų darbą su pakeitimais. Manau, kad palankiai darėtų tai vertinti. Galiu tik tai patikinti, kad e, e, žaliųjų frakcija jūs palaiko. Šis pranešimas dėl direktyvos, kaip kad kolega Zanonė ir sakė, siekia vertinimo sistemos, sistemos sustiprinti ir patobulinti jos sąlygas tam, kad galima būtų užbėgti, tam, kad būtų galima uh, užbėgti už akių įvertinant e, poveikį aplinkai ir atlikti tokius projektus, kurie turėtų kaip manoma mažesnį poveikį aplinkai. Manau, kad visų šiandieninių pasiūlymų tikslas yra stiprinti PAV. Kaip jau tai buvo priminta, į visas sektorinės politikas reikia įtraukti e, aplinkosaugos aspektą. Tiek e, strateginiai tikslai, pavyzdžiui, susiję su bioįvairovės mažėjimu, tiek su klimato kaita susijusiais teisės aktais, jų atveju visą tai reikėtų daryti. Taigi mes remiame pono Zanoni pranešimą bei pakeitimus e, septyniais Dabar septynis punktus norėčiau užsakyti. Mūsų manimų jų nereikėtų susilpninti. Dabar įžangoje yra kalbama apie atsižvelgimą į PAV. Taip pat poveikis bioįvairovė ir klimato kaitai čia yra svarbus. Taip pat dar čia reikėtų dirbožėmius įtraukti, tai yra ko gero labai svarbu tam, kad būtų netokia sektorinė ir netokia e, siaura vizija taikoma vertinimuose. Mes taip pat nepriklaus, ekspertų nepriklausomumo klausimą remiame. PAV atlikėjai neturi turėti jokio interesų konflikto. Tam mes siūlome akreditacijos e, Europos ar nacionalinės akreditacijos procedūras, galime dėl to dar padiskutuoti. Jų metu būtų institucijos, e, kurios e, vykdo PV, akredituojamos. Taip būtų užtikrinimas vertinimų nepriklausomumas. Toliau, priedų atnaujinimas. Taip, Be jokios e, abejonės mes pritarsime pirmo priedo peržiūrai. Reikia paminėti skalūnų dujų naudojimą, bet taip pat siūlome ir ambicingesnių tikslų siekti. Vertinimas neturi būti apribotas vien tik tai ribinėmis vertėmis. Tai ir čia ne vien tik tai eksploatacijos etapas turi būti apimtas, bet ir e, tyrimų, ieškojimų skalūnų dujų etapas turi būti apimtas. Dabar dėl kitų pakeitimų. Pranešėjas siūlo aiškesnę alternatyvų pristatymo sistemą. taip e, būtų mažiausiai, pa, mažiausiai aplinkai e, poveikio e, kelianti alternatyva. Visuomenės dalyvavimas čia yra labai svarbus. Dabar dėl procedūrų laiko ištesimo, trukmės ištesimo, tai mes galime štai ką pasakyti, kad kuo skaidresnė, atviresnė ir rimtesnė procedūra yra atliekama, kaip įmanoma labiau visuomenę į tai įtraukiant, tuo mažiau tokios procedūros yra ginčiamos ir taip teisinio saugumo atsiranda. atsiranda ir taip yra laikomasi visų taisyklių standartų. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti štai ką. Reikia stipresnių PAV, reikia visuomenę labiau į tai įtraukti. Mes štai ką siūlome. Reikia numatyti galimybę sustabdyti darbus arba netgi nutraukti darbus, jeigu, pavyzdžiui, tokie projektai yra ginčiami ir nėra poveikio aplinkai vertinimo. Pirma, tai yra pirmasis e, etapas projektų, kuriuo metu yra priimamas e, politinis sprendimas. Būtent šiame etape projekto primtinumas yra patvirtinamas ir Tik tai tokiais kriterijais remdamėsi ir tokį principą taikydamėsi mes galime, kaip, labiau, kaip man labiau atsižvelgti į poveikio aplinkai darimą. Ačiū dabar kalbės kolega Pokuš. Ačiū, ponė pirmininkė. ECR frakcija palankiai vertina komisijos siekį suvienodinti poveikio aplinkai vertinimo procesą ir sumažinti poveikio aplinkai vertinimo atvejus nereikalingus ir dėkojame pranšėjų už projekto parengimą. Nustatyta kryptis yra pakankamai aiški. Vis dėlto CR frakcija mano, kad reikėtų dėti daugiau pastangų, siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp aplinkos apsaugos ir papildomos naštos biurokratinės užkrovimo nacionalinėms institucijoms siūlomas priemonės nebūtinai pagerins PAV kokybę, tačiau gali padidinti išlaidas, planavimo procesus pailginti ir padaryti sunkiau sprendžiamus teisinius ginčius. Dauguma teikiamų pasiūlymų e, netrodo, kad turėtų atnešti mm, didelės naudos aplinkai ir ypač e, reikia tai turėti omenyje todėl kad šiuo metu mūsų ekonomika dar tik atsigauna. Es teisės aktų harmonizavimas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti aplinkos apsaugą, tačiau direktyva neturėtų būti ribojama vietos valdžios institucijų galimybė pritaikyti teisės aktus prie vietos sąlygų. CR frakcijai daugiausiai susirūpinimo kelia pasiūlymai dėl vieno langelio principo dėl naujo skryningo proceso ir e, privalomo e, kontrolės priežiūros proceso palankiai vertiname pranešėjo pasiūlymą dėl techninių kompetencijų, tačiau e, privaloma akreditacija, manau, kai kuriuose valstybėse narėse sukurtų papildomų keblumų. Taip pat esame susirūpinę dėl tų atvejų, E, kuomet pasitelkiami konsultantai rengiant poveikio aplinkai įvertinimą. E, yra matomas papildomos kliūtis šių konsultantų veiklai, todėl mes e, siūlytume projekto vystytojai sudaryti galimybę samdyti nepriklausomus konsultatus, kurių, už kurių paslaugas patys projektų vystytojai ir e, apmokėtų. Taip pat reikėtų pagerinti galimybę įvertinti PAV teikiamą informaciją. Pranešėjas tinkamai pabrėžia, kad pateikiama informacija turėtų būti objektyvi ir neįtakojama jokių šalių, tačiau pasitelkiami terminai yra dviprasmiški, todėl kyla uh, tikimybė sulaukti nemažai teisinių ginčių. Taigi mums reikėtų pasirinkti tikslesnį, tikslesnius apibrėžimus ir terminus. Ačiū dabar kolega Šimanskis kalbės. Zaproponowanie, zaproponowanie rozwiązań w załączniku na temat poszukiwania oceny wydaje się być przesadne, ponieważ zakres. Ačiū panė pirmininkė. Iš tiesų, prieduose yra nustatyti kai kurie kriterijai, siekiant įvertinti, siekiant atlikti PAV. Bet tai yra šiek tiek sarskapiai patikta informacija. Praėjusiu metu lapkričio mėnesį parlamentas paprašė mokslinės ir tikslės informacijos apie skalūnų dujas. Ir a, ta informacija dar nebuvo pateikta išsami. Aš manau, kad šitos kriterijos iš tikrųjų būtų kliūtis siekti inovacijų. O mūsų atveju PAV neturėtų būti kliūtis skalūnų dujo eksploatavimui. Bet kokia atveju yra patvirtinta, kad nėra didelių skirtumų tarp tradicinių angliavandenilių ir tarp netradicinių angliavandenilių naudojimo. Uh, tai būtent e, skalūnų dujų naudojimo. Ir ta rezoliucija, kurią mes priėmėme praėjusiais metais, praėjusiu metu pabaigoje, e, kaip tik tai ir atspindi. Todėl aš manau, kad e, nebūtina nurodyti, sukurti atskiros reguliavimo sistemos skalūnų dujų reglamentavimui. Nes skalūnų dujos patenka į tą sritį, kuri ir taip pat yra griežtai kontroliuojama atitinkamomis nuostatomis. E, būtent skirtomis aplinkosaugos e, sričiai. Aš manau, kad tai yra svarbu, būtent atkreipti dėmesį į tai ir aš manau, kad mes turėtume labai tiksliai nustatyti nuostatas ir kriterijus šiame dokumente. Nes mes kalbame ne tik atie, apie aplinkosaugą, bet ir apie energijos tiekimą ir apie energijos tiekimo užtikrintumą Europoje. Ačiū. Ponas Zėberis. Iš esmės tai yra e, puikus pasiūlymas, bet reikia gal jį išsamiau panalizuoti, ypač antrajame straipsnėje kalbama apie vien langelio principą. Čia valstybės narės yra prašoma sukurti vieną instituciją, kuri padėtų koordinuoti visą procedūrą ir kuria būtų teikiamas paraiškos. Aš manau, kad federalinėse valstybėse tai nėra labai lengva, nes sunku sukurti vieną instituciją, kuri būtų skirta visoms federacinėms žemėms arba federaciniams dariniams. Todėl aš sakyčiau, tai yra būtų kliūtis bent jau pačiam procesui Aš manau, kad e, mes neturėtume įtraukti tokių kliučių į direktyvą. Manau, kad čia aplinkosaugos tikslų turėtume siekti, o ne skirti papildomų kliučių. Dabar kitas e, trečias straipsnis ir priedai. Žinoma, mes, mes kalbame mm, apie e, naujus pavojus, kurie turi būti apriepti šiuose prieduose, apie, kito, apie naujas apibrieštis, kad nebūtų tos apibrieštis įvairiai aiškinamos valstybėse narise. Ne, čia apie ekosistemos rezultatus, apie arba ekosistemos reikalavimus. Bet aš manau, kad, kad čia turėtume stengtis, kad Vokietija ar Bulgarija nebūtų tisklininkai aiškinamas tas tie ekosistemos reikalavimai. Dabar šitas poreikių vertinimas. Ir jeigu, jeigu institucija nustato, kad nereikia PEV atlikti, tada turėtų būti vis dėlto taikomi supaprastinti reikalavimą. Nebūtų teikiama išsamus projekto aprašymas, nes tas projektas nedaro neigiamo poveikio aplinkai. O dabar čia nustatomas įvairios procedūros, Bet iš esmės tas poreikiai vertinimas arba tas skryningas yra skirtas tik tai tam, kad būtų nustatoma, ar apskaitai reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Tai yra pirmasis etapas prieš tokį vertinimą. Dabar penktas straipsnis. Čia yra privalomas nuostatas įtraukiamas Aš manau, kad e, vis dėlto čia turėtume e, būtų tam tikras privalomos nuostatos įtrauktos e, tik tai tuo atveju, kai būtų siekiama greičiau įgyveninti tikslą. Nes dauguma institucijų teisinėse valstybėse E, turi jau savo ekspertus. O dabar čia įsivaizduokite, dar yra akredituoti ekspertai, kurie e, paverš šitą procesą dar brangesniu. Manau, kad to nebūtina, dubliuojamas tik tai darbas. Tačiau e, aštuntas punktas man yra pats problematiškiausias. Mes čia kalbame ne apie konkrečius vertinimo ir sprendimo kriterijus, kada institucija turi nuspręsti, kada e, turi būti išduodamas leidimas projektui arba ne. E, Tai jeigu e, institucija nusprendžia, kad projektas e, darys neįgiamą poveikį e, aplinkai, bet jisai gali būti dėl kokios nors klaidos, administracijos klaidos patvirtinamas. Tai teisiškai savotiškas prieštaravimas. Manau, kad reikia naudotis atitinkamo teisės aktų, kuris jau yra reglamentuotas tokios administracinės klaidas nuostatomis. Čia prisiminkime e, oro uostus arba Berlyno oro uostą arba kitus didelius projektus, kur yra sudėtinga priimti bendrą sprendimą. Ir čia ir e, tas trijų mėnesių laikotarpis gali būti per trumpas. E, čia turėtume mes iš esmės suteikti valstybėms narėms teisę ir galimybę pačioms nustatyti, kada ir kaip jos teikia tą informaciją ir kaip konsultuojasi. Ačiū. Dabar aš norėčiau steigti žodį komisijai. Marijanė Binin. Labą dieną. Ačiū pirmininkai, sutikite žodį ir Europos komisijai. Džiaugiamės dalyvaudami šiame posėdėje. Ir tai dėkojame ponui Zanonį už jo pranešimą. Aš manau, ir mes galvojame, kad iš tikrųjų tikrai e, puikiai parinktas pranešimas. Ir mes manome, kad didžioje pranešimo dalyje e, pritrema mūsų pasiūlymui. Bet kokiu atveju mums mus tai džiugina, tai yra pozityvus požiūris. Mes taip pat išklausome kitų gerbiamų parlamento narių nuomonių. Ir aš matau, kad daugelį atvejų yra remiamas komisijos pasiūlymas. Žinoma, yra klausimų, dėl kurių galima toliau diskutuoti, jos reikia ištame aptarti, bet tai yra įprasta demokratinė procedūra. Aš norėčiau priminti, kad didžioji dauguma suinteresuotojų šalių, su kuriamis mes tarėmis, rengdami šią pasiūlymą, sutarė dėl to, kad reikia atnaujinti šitą PAV direktyvą ir taip pat reikia įtraukti ir mūsų patirtį, kurią mes sukaupėme per pastaruosius 25 metus, e, kai buvo taikoma šita PAV direktyva. Na, buvo padarytos išvaidos dėl e, konsultavimasi su visuomenė ir dėl e, peržiūros pagrindinių principų. Ir konsultacijos parodė, kad mums reikia ištaisyti kai kurias klaidas padarytas praeitėje, taip pat reikia atsižvelgti į dabartinius aplinkosaugos ir socialinius pokyčius ir iššūkius ir tai, suderinti juos su e, išmanaus valdymo principas, principais. Aš grįšiu prie to dar vėliau. Bet be to mums reikia atsižvelgti ir į atitinkamą teismų praktiką. Per e, priimta per pastarosius metus ES teisingumo teisme. Taigi, siekiant atsižvelgti šias problemas, kurias buvo nurodytos dėl mūsų pasiūlymo, aš norėčiau priminti kelis pagrindinius tikslus ir užduotis e, kuriuo mes iškėlėme persvarstydami PAV direktyvą. Pirmiausia, mes norėtume e, PAV kokybę pagerinti, nes kaip mes jau girdėjome čia e, iš komentarų, labai svarbu užtikrinti ne tik e, tai, kad mes e, įgyveninsime savo aplinkosaugos teisę e, įvairiose aplinkos apsaugos rytise, bet taip pat svarbu ir pasinaudoti kitą naudą, kurią mes gautume iš aplinkosaugos teisų, tai būtent poveikio ekonomikai ir socialiniam gyvenimui. Kitas tikslas buvo E, veiksmingesnių paversti šitą procesą susijusiu su PAV, tai yra supaprastinti procedūras. Čia, čia e, jūs kaip tik tai išsakėte savo bejonės dėl to supaprastinimo. Taip pat e, aš, aš klausydamasi parlamentarų supratau, kad pritarėma mūsų tikslams. Tai vadinasi, tai buvo aplink, aplinkosaugos taryboje arba aplinkos taryboje tai buvo, nuprė, buvo taip pat pritarta mūsų krypčiai, tai atspindi ir mūsų pasiūlyme. Taip pat šitie du tikslai yra susiję tarpusavyje ir priklauso vienas nuo kito, tai būtent mes norime pagerinti kokybę direktyvos, veiksmingumą padidinti ir prisidėti prie vienodų taisyklių gyvenimo visoje Europos Sąjungoje. Tai taip pat labai svarbus tikslas. O PAV supaprastinimas tai prisidėtų prie direktyvos veiksmingesnio taikymo. Aš e, atidžiai perskaičiau pono Sanonį pranešimą ir mes e, pakeitimus į tris kategorijas suskirstėme. Ir jeigu aš dar turiu laiko, tai aš, tiesiog, aš norėčiau dar pristatyti trumpai šitas kategorijas. Pirmiausia, tai yra kategorija, kur mes manome, kad tikrai reikia patobulinti ir sustiprinti ar sugriežtinti mūsų pasiūlymą būtent siekiant nustatytų tikslų. Aš čia pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į 20 pakeitimą, kuris susijęs su PAV koncepcija arba su 400 pakeitimą, kur kalbama apie stebėseną, kad būtent stebėsenos rezultatai turėtų būti pristatyti visuomeniai. Taip pat mes pritarėme pakeitimams dėl konstatuojamo dalių, dėl civilinių E, dėl reagavimo į įvairias nelaimės ir dėl įvairių įsipareigojimų, kurie būtų susijęs su aplinkosauga. Kita kategorija yra susijusi su pakeitimais, kuris pasiūlė pranešėjas. Jie yra susiję su mūsų tikslais, bet reikia padiskutuoti dar dėl paties teksto, kuris yra siūlomas, pavyzdžiui, dėl akreditavimo ekspertų. Čia 21-32 pakeitimai. Čia mm, kalbame apie tai, kad turėtų būti panaikinamas toks akreditavimas. Aš norėčiau a, paminėti čia komisijos a, atliktą poveikio vertinimą. A, aišk, iš poveikio vertinimo aiškėja, kad iš esmės toks akreditavimas jau egzistuoja valstybėse narėse, ypač kai, kariuose, kai kuriuose, tai siekiant užtikrinti kokybę. Taigi kokybės kontrolė jinai jau yra įgyvendinama ir jeigu mes ją įgyvendintume visus ES lygių, tada bus galima pasirinkti kontrolės mechanizmą ir a, kokiu etapu jos galės pasirinkti šitą a, kontrolės mechanizmą įgyvenimą, tai bus palikta valstybių narių nuožiūrai. Todėl mes galime diskutuoti apie geriausią mechanizmą, kurį galėtume taikyti. Tačiau nereikia pamiršti, kad viena iš klaidų susijusių su dabartinės PAV direktyvos įgyvenimu yra kontrolės stoka. Todėl mums reikia tą kontrolę sugriežtinti. Ir jeigu aš teisingai supratau pakeitimus, tai daugelėje komentarų taip pat atsispindi noras, kad vis dėlto kontrolė būtų nepriklausoma. Tai yra ekspertai, kurie kontrolė būtų, e, tai yra kurie, arba kurie teikia šitą ataskaitą, aplinkos apsaugos ataskaitą, būtų nepriklausomi. Kitas dalykas, reikia padiskutuoti dėl visuomenės dalyvavimo įvairiose e, PAV e, proceso eta, et, dalyse Mūsų pasiūlymas, kaip e, jau minėta, e, mūsų pasiūlymas yra suderinamas su Orhuso konvencijos reikalavimas, tai kad visuomenė dalyvautų e, įvairiuose sprendimų priimimo procesuose ir kad būtų galimybė suteikta siekti teisingumo šiuose procesuose. Mes norime dėl to užtikrinti, kad e, tinkamai dalyvautų suinteresuotos šalis, e, e, aplinkosaugos institucijos arba, arba savivaldybės arba visuomenė sprendimų priimimo procese ir kad būtų suteikta galimybė visuomenė dalyvauti šiuose procesuose, išreikšti savo nuomonę. Tai pavyzdžiui, minimalus laikas aptarti ir susipažinti su ataskaitomis. Nes kartais neprik, ne, nebūdavo pakankamai laiko suteikiama visuomenė susipažinti su tomis ataskaitomis, kad jos galėtų pareikšti savo uh, pagristą nuomonę. Todėl buvo uh, nuspręsta suteikti tą laiko daugiau, kad būtų išreikšta uh, pagristesnė nuomonė, kad visuomenės atstovai arba kitos institucijos galėtų siūlomus sprendimus arba ataskaitas geriau peržiūrėti. Dabar 22 pakeitimas dėl visuomenės dalyvavimo e, poreikio vertinimo procese. Tai tokiu atveju prieš steikiant, e, suteikiant leidimą vystyti projektą turėtų būti konsultuojamas ir su visuomenė. Ir Aš bet kokiu atveju nemanau, kad mes čia priimdami papildomas nuostatas dėl visuomenės dalyvavimo suteiksime daugiau užtikrintumo projektų e, vykdymo procesuose, negu dabar yra numatyta mūsų teis, aplinkosagos teisės aktuose. Kitas dalykas, 41 e, straipsnis, tai dėl 1 straipsnio 8 punkto pasiūlymas, dėl naujų e, priemonių. Aš manau, kad mes teigiamai esam nusiteikę dėl kai kurių naujų minčių, bet reikia taip pat užtikrinti, kad būtų išvengta papildomos administracinės naštos. Tai bet kokiu atveju reikės dar diskutuoti. Dabar trečioji pakeitimo kategorija. Tai yra a, pakeitimai, kurie jau peržengia pasiūlymo taikymos sritį. Mes a, nelabai galim pritarti jiems pakeitimams. Pavyzdžiui, pasiūlymas dėl biologinės įvairovės apibriešties pakeitimo 13 pakeitimas. Aš manau, kad tai yra nereikalingas pakeitimas, ypač tai kalbant apie teisinį tikrumą ir kalbos paprastumą. Čia bet kokiu atveju mes atžvelgėme Junktinių tautų biologinės įvairovės konvenciją, Ir ES e, e, vienas iš teisės e, struktūros dalių būtent yra šita konvencija ir nebereikia jos dar kartą kartoti. Na, dėl tų išimčių, dėl nustatytų terminų, tai bet kokiu atveju Orkuso konvencijoje yra numatytas atitinkamas terminas teikti nuomonėms tai 45 dienos, bet bet kokiu atveju pasiūlyme yra suteikta galimybė valstybės narėms taikinti savo nuostatas, savo terminus, atsižvelgiant į e, projekto e, sudėtingumą, į dydį. Ir jūs sutiksite, kad e, iš tiesų yra skirtumas tarp tarp sudėtingų projektų ir nesudėtingų projektų ir tiems projektams aptarti ir nagrinėti skirto laiko. Todėl aš manau, kad valstybės nariams turi būti suteikta galimybė taikyti išimtis, tai būtent nustatyti ilgesnį laikotarpį, kada būtų e, konsultuojamas su visuomenė. Tačiau reikia pagrysti e, šitą laikotarpio pailginimą. Na, bet ribotas turėtų būti tas didžiausias laiko tarpsnis. Tai čia trys mėnesiai kalbama, yra ir ilgesnis laikotarpis numatytas. Kitas dalykas dabar dėl šitų skalūnų dujų. Keliomis progomis buvo minėtos šios skalūnų dujos. Mes visi sutinkame, kad skalūnų dujos iš tiesų yra tikrai karšta bulvė ir diskutuojama šio klausimu. būtent e, dėl savo specifiškumo šis klausimas yra tikrai įdomus ir reikia jį išsamei išnagrinėti, ypač teisėkoros procese. Ir 2014 metais e, e, komisija numatė atitinkamas priemonės skirtas šioms dujams teisiškai reguliuoti. Ir apie avį direktyvoje būtent taikomas atinkamas vertinimas šioms e, dujams pirmame, e, antrame priedė. Bet e, mes atsisakėme vis dėlto atitinkamo atskiro nagrinėjimo šių dujų poveikio aplinkai, nes tai būtų tiesiog per didelės administracinės išlaidos. Aš tik pabrėšiu, kad skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba yra susijusi su tam tikrais e, kiekiais, tai būtent kiek išgaunama tų dujų. Ir reikia dabar pažiūrėti, kaip baigsis komisijos poveikio vertinimas arba galimybių studija, būtent susijusio atskirą kontrolę taikoma šioms dujoms. Bet siūloma, žinoma, ir a, privalomai numatyti ir alternatyvas e, projektams. Aš manau, kad e, tai taip pat tai galėtų būti taikoma ir skalūnų dujų atveju. Ir jeigu e, parlamentas ir taryba diskusijoje norės apsvarstyti šitą klausimą a, išsameu, ir mes turėsime daugiau informacijos, tada grįšime prie šio svarbaus klausimo. Taigi, dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveikti darbą ir komisija e, yra atvira visiems pasiūlymams ir pakeitimams, e, būtent tiems pakeitimams, kuriais siekiama pagerinti ir patobulinti e, mūsų pasiūlymą, jo tikslus ir siekius. Ačiū ir dabar pranešėjai baigiamasis žodis. Grazie, Presidente. Ho ascoltato con molto interesse. Ačiū pirmininkė. Labai įdėmiai klausiausi kolegų minčių. Noriu padėkoti kolegoms už pasiūlymus ir idėjas. Reikia šiek tiek palaukti, vertinti būsimas pataisas ir pažiūrėti, kaip juose bus atspindėtos ką tik išsakytos idėjos. Bendro pobūdžio pastebėjimą norėčiau išsakyti. Čia kalba eina apie direktyvą, kurioje numatomas poveikia aplinkai vertinimas, taikomas projektams, kurie gyvendina apie pagal pirmą straipsnio nuostatas ir gyvendinimo trukmė gali siekti 10-20 metų, o kai kurie projektai netgi visą šimtmetį gali būti vykdomi. Taigi, Tai yra didelio masto labai svarbus projektai, kurie taps netgi mūsų palikimu ateities kartoms tam tikrą prasme, todėl turime būti pakankamai rimtai nusiteikę šios projektus vertindami, ypač e, jų poveikį tiek aplinkai, tiek e, visuomeniai. Atliekant tokių projektų poveikio aplinkai vertimą galima sutaupyti lėšų ir gamtinių išteklių. Jeigu veiksime paskubomis, neįsiklausysime į visuomenės nuomonę, į skirų savivaldybių, kitų administracinių struktūrų nuomonę, tai prarasime labai daug laiko teismuose, kurie galėtų užtrukti ilgus metus ir kai kuriuose valstybėse nareise vykstantis teismų procesai taptų kliūtimi įgyvendinti atitinkamus projektus. Taigi visus šios aspektus uh, turime atsižvelgti ir siekti taupyti mokesčių mokėtojų pinigus. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponis Zanonė. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi gegužės 22 dieną 12 valandą pakeitimus komitete svarstysime Liepos 19-20 dienomis, o balsavimas yra numatytas dėl poveikio aplinkai vertinimo aplinkos komitete Liepos 10 dieną, kol kas neaišku, kada šis pranešimas bus svarstomas ir kada dėl jo bus balsuojama plenarnėje sesijoje. Dėkoju visiems diskusijų dalyviams. Pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra numeris 5 ir steiksiu žodį pranešėjai, poniai Lepaš, prašau. Ačiū pirmininkė. Žemės ūkio kilmės degalų klausimas yra labai dekal, delikatus klausimas. Ir daug čia yra skirtingų pozicijų, kurios yra sunkiai suderinamos. Suderinamos. Norėčiau tik tai priminti, kad atsinaujinančios energijos direktyvos tikslas yra 20 procentų atsinaujinančios energijos e, dalis iki 2020 metų. 10 procentų tos energijos turi būti de, transporto sektoriuje. 10 procentų atsinaujinančios energijos transportą nereiškia 10 procentų e, žemės ūkio kilmės degalų dalies. Taigi, svarbiausias tikslas yra sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Na ir dabar atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvoje būtent ir turi šis klausimas būti reglamentuojamas. Tai turi būti daroma taisėjant su degalų kokybės direktyva. Taigi dabar e, dėl šių dviejų tekstų šiandien mes turime pateikti savo nuomonę, komiteto nuomonę. Taip pat norėčiau pasveikinti kolegą Vidal Kadras, jis yra pramonės komiteto pranešėjas. Jis kartu su mumis dirba, nepaisant e, iš pat pradžių jau užsiskyrusių pozicijų. Taigi tikslas yra sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas. 2008 metais patvirtintoje, direkt, patvirtinta buvo direktyva ir jau tada e, parlamentas e, norėjo, kad būtų įtrauktas netiesioginės žemės paskirties keitimas į degalų kokybės direktyvą. 2008 e, metais niekas nebuvo padaryta. Po dėrybų su taryba komisijai buvo suteikti įgaliojimai tam, kad būtų parengtas metodas e, siekiant įtraukti kazį arba netiesioginio žemės paskirties keitimo faktorių. Taigi dabar šiandien mums yra tas metodas pateikiamas įspri, įspri tiksliau e, tyrimė. Taigi dabar kazį vertės yra degalams nustatomos modelių. Rezultatai yra skirtingi atsižvelgiant į hipotezes, tačiau visi tyrimai parodo, kazi veiks e, poveikį. Beje, ES ne vienintelė tokį metodą naudoja, JAV taipogi Kalifornijoje tokį metodą naudoja. Taigi iš tyrimų aiškėja, kad kazi e, poveikis yra didesnis dizelino degalų žaliavų atveju, lyginant su etanolio žaliavomis. Taigi, jeigu mes norime atviros pozicijos ir norime tiesos, jeigu norime mažinti šiltame efektą sukeliančių dujų išmetimus į aplinką, tai reikia atsižvelgti į kazį faktorius. Taip pat dar kitas dalykas, kurį reikia paminėti Dėl to visi sutars. Mes negalime e, dabar ilgai tęsti tokios politikos, kai reikia pasirinkti tarp maisto ir degalų. Nes dabar atrodo, kad kai augalai yra naudojami energijai, būtent tokį pasirinkimą reikia padaryti. Toks pasirinkimas nėra tvarus. Be to, tai turi poveikio ir maisto produktų kainai. specialusios jungtinių tautų pranešėjas dėl e, teisės į maistą, ponas Dešuteris, e, parengė dokumentą. Manau, kad visi jį gavote. Būtent šiame dokumente yra parodomas e, bio degalų žaliavos auginimo poveikis. Dabar komisija siūlo 2020 metais iki 5 procentų apriboti pirmosios kartos biodegalus. Tai yra, tai būtų tokie degalai, kuriems gaminti naudojami maistui skirti augalai. Tačiau mano siūlomas, teigiamas pasiūlymas yra šiek tiek kitoks. Aš siūlau nustatyti maksimalią vertę, bet nereikėtų čia diskriminuoti tam tikrų faktorių. Aš siūlau kazį faktorių įtraukti apskaičiuojant bio degalų vertės. Tai yra tą gerąjį ir blogąjį kazį faktorių reikėtų nustatyti. Būtent taip būtų nustatoma aiški kryptis, nebūtų čia jokių nustatyto dydžio taisyklių. Na taip, be jokios abejonės pateisinamas toks sprendimas būtų, bet daug sudėtingiau būtų tokio pasiūlymo teisingumą įrodyti. reikėtų atsižvelgti į padarytas investicijas. Nes mums juk rūpi ne vien tik tai šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimą. mažinimas, bet taip pat visiems savaime aišku, jog reikia atsižvelgti ir į mūsų sprendimų poveikį pramoniai. Būtent todėl šiame pranešime ground feathering siūlau sąlygą numatyti. Tai yra pirmosios kartos biodegalų riba. Būtų nustatyta 2010 metų riba, tai yra nuo 10 metų e, ribos būtų pradedama skaičiuoti. 4,3 procentai iš 10 procentų tai būtų e, dizelino degalams skiriama. Etanoliui nebūtų maksimalios vertės nustatyta ir taip etanoliui gali būti skiriama maždaug 25 procentai, bent jau taip komisija mano, iki 2010 metų. Taigi aš dabar siūlau tą išimti taikyti iki 2010 metų. Po to e, nutraukti subsidijas biodegalams, kurie neprisideda prie klimato e, kaitos mažinimo. Taip pat Dar norėčiau pasakyti, kad parama pramoniai labai daug kainuoja ES, maždaug 10 milijardų eurų per metus. Sumos tikrai nemažos ir dėrėtų į tai atsižvelgti, planuojant dešimtmečius biudžetus. Aš siūlau subalansuoti, tai yra reikėtų eiti palaipsninio pirmosios kartos biodegalų, e, biodegalų išnykimui ir iki 2020 metų būtų steikiama parama įmonėms ir taip būtų subalansuota sistema e, numatyta. Tačiau reikia dar ir to 10 procentų tikslo laikytis. Nesu matematikė, bet jeigu prie 10 procentų pridėsiu 4,5 ir dar 2 kablelis kažkiek tai procentų, tai 10 procentų negausime vis tiek. Rezultatas netoks bus. Siūlau dabar atsižvelgti į atsinaujinančios energijos, ats, iš atsinaujinančių ište, energijos išteklių gaminančios energijos gaminamos e, elektros dalį. 1,5 procento tai būtų. Taigi dabar dėl antrosios kartos bio degalų. Šis sprendimas labai e, įdomus, vertas dėmesio. Taip, e, įvairių veiklų ar sektorių gaminami bendri produktai būtų skatinami. Tačiau kyla problemų dabar dėl to, kad antrosios kartos degalai jau dabar yra naudojami e, tam tikrų pramonės ryčių. Štai pavyzdžiui, e, gyvūnų dujos yra naudojamos pramonėje. Aš Manau, kad mums reikalingas yra labai tikslus poveikio vertinimas, įvertinantis antrosios kartos biodegalų ekonominį ir socialinį poveikį, tam, kad e, mūsų įmonės nebūtų priverstos pasirinkti tokių sprendimų, e, kurie paskui pasirodytų netinkami po kelių metų. Juk negalėsime investuotojams pasakyti po keletą metų, kad mes suklydome, uh, ir kad nereikėjo tai padaryti. Na, aš pasisakyčiau už antrosios kalbos, kartos biodegalus, tik tai su sąlyga, kad būtų atliktas ekonominis ir socialinis poveikio vertinimas. Ypač tas e, vertinimas turėtų stengtis išsiaiškinti, ar, ar egzistuojančių sektorių pusiausvara nebus išbalansuota. Tai tiek būtų dėl antrosios ar netgi trečiosios kartos biodegalų kartu, kartu su dumbliais, jeigu juos įtrauktume. Dabar norėčiau pabaigti miškų klausimu. Miškų klausimas yra labai svarbus Europos Sąjungai. Ko gero, mes to dar nesame iki galo supratę. Todėl savo pranešime štai ką siūlau. miškų produktai antrosios kartos biodegalams gali būti naudojami tik tai tokiu atveju, kai e, būsime tikri, kad e, miškų augimo mastai yra pakankami tam, kad būtų kompensuojami energijos gamybos e, dėl energijos gamybos patirimi miškų nuostoliai, nes jau ir dabar yra gaminamas popierius, daug įvairiausių kitų dalykų, taigi nereikėtų pereikvoti miškų. Manau, kad reikėtų e, numatyti specialią sąlygą, kuri padėtų užtikrinti miškų tvarumą. Taigi, gerbiamas e, pirmininkė, kolegos, Toks būtų pirminis mano pranešimo projektas. Aš be jokios abejonės e, išklausysiu visų. Man atrodo, kad tiek pramonės, tiek žemės ūkio poreikius reikėtų aptarti, juos atsižvelgti, reikėtų ir klimato kaito švelinimo poreikius atsižvelgti. Būtent e, bandant šiuos du požiūrius susiderinti ir geriausiai būsime pasirengę ateityje atremti šį iššūkį. Na ir dabar, jeigu turėsite pasiūlymų, tai būtinai jų lauksiu. Ačiū. Ačiū. Steiksiu žodį kolegai iš ITRE komiteto, ponai Vidal Kvadras. Ačiū, ponai pirmininkė, už kvietimą dalyvauti jūsų diskusijose pramonės ir energetikos komiteto nariui tikrai didelė garbė būti teigiamai sutiktam šioje aplinkos apsaugos šventovėje, tai draustinėje. Taigi man didžiulė garbė, ponė Lepaš pranešė, mūsų pramonės komitete taip pat pristatė savo pozicijas, turėjome galimybę konstruktyviai su ją padiskutuoti. Pritariu poniai Lepaž dėl to, kad čia svarstome klausimą, kuris iš tiesų yra sudėtingas ekonominių, socialinių ir techninių požiūriais. Reikia apsvarstyti daug aspektų ir žinoma yra skirtingų pozicijų dėl tų aspektų ir jos yra pagrystos, teisėtos, tačiau mums yra labai svarbu ieškoti sąlyčio taškų, ties kuriais galėtume suderinti šios e, skirtingus teisėtus interesus ir tikslus. Esu tikras, kad e, abiejų komitetų nariai dės nuoširdžias pastangas, kad pasiektų šio sutarimo ir galėtume uh, kartu įvertinti netiesioginio e, žemės paskirties keitimo fenomeną. Pramonės komitete pakeitimų tikimo terminas baigėsi šiandien ir greitų laikų mūsų komitetas suformuos patvirtins savo aiškę poziciją ir po to galėsime diskutuoti toliau. Jie ja, remdamiesi kaip ką tik padarė ponė Lepaš. Aš trumpai pristatysiu savo asmeninę poziciją, kadangi šią temą esu pranešėjęs pramonės ir energetikos komitete. Norėčiau pritarti jūsų tikslui sumažinti žemės ūkio paskirties keitimo poveikį aplinkai Keli komitetai svarsto šį klausimą, aš iš jau pristatė savo poziciją, be ponios Lepaš, išskyrus ponė Lepaš, nei vienas komitetas nepasisako už tai, kad e, žemės paskirties netiesioginio keitimo aspektas būtų įtrauktas kaip privalomas kriterijus. Taigi tai reikia taip pat atsižvelgti Komisija įvertinusi skirtingus mokslinius tyrimus, jų išvadas ir atlikusi pati atitinkamą įvertinimą puikiai supranta, kad kol kas nėra pakankamo mokslinio pagrindo e, nustatyti atitinkamas ribinės vertės. E, aišku, kolegos laikosi skirtingų požiūrių ir jų interesų sritis yra skirtingos kompetencijos sritis, taip pat ir mano komitete yra e, skirtingų sričių atstovų, tačiau aš manau, kad tvirtinami teisės aktą turėtume pirmiausiai siekti aiškumos skirtingiams suinteresuotiems subjektams. Aš manau, kad mums reikėtų remtis dalykais, kuriuos galime apskaičiuoti arba pamatuoti, tačiau patvirtinti uh, teisės aktą ir reglamentą remiantis tik tai tam tikromis spėlionėmis būtų iš tiesų rizikinga. Aš e, skaičiau mokslinės išvadas, e, kuriamis remiasi taip pat ir komisija pateikdama savo pasiūlymus dėl netiesioginio žemės paskirties teikimo. Ir e, jie pripažįsta, kad yra tam tikras netiesioginio žemės paskrėsti keitimo poveikio, poveikis e, aplinkai. Pavyzdžiui, Malazija, kuri yra viena didžiausių pasaulyje palmelėjos gamintojų ir eksportuotojų. Įsivaizduokime, kad rytoj būtų Malazijoje patvirtinta atitinkama privalomų sertifikatų, privalomų leidimų uždavimo schema ir uždraustų atitinkamą žaliavų auginimą, žaliavų, kurios naudojamos palmių aliejų gaminti auginimą. Iš tiesų, patvirtinti teisės aktą, kurio būtų reglamentuojami faktoriai, kurių mes negalime kontroliuoti, būtų iš tiesų rizikinga žemės paskirties keitimo faktoriai taip pat e, naudojami, siekiant diskriminuoti biodizeliną ir etanolį. Tačiau atlikus tam tikrą peržiūrą, e, ir patvirtinus minėtus teisės aktus galėtume sudaryti sąlygas šnykti biodizelinui ir būtų sudarytos sąlygos pradėti e, gaminti didesniais kiekiais etanolį. Taigi čia mes labai plonų ledų vaikščiojame ir turime elgtis apdairiai. Esame išsikėlę tikslą iki 20 metų transporto sektoriuje iki 10 procentų padidinti biodegalų vartojimą. Reikia siekti šio tikslo, tačiau pasirinkti tinkamas priemonės šiam tikslui pasiekti. Visi sutrėme dėl tikslo, tačiau reikia pasirinkti kelią šiam tikslui pasiekti, kuris būtų pats tinkamiausias. Manau, kad e, konstruktyvus požiūris, kurį formuojant būtų atsižvelgiama į skirtingo pobūdžio biodegalų atnešamą naudą energetinės nepriklausomybės, kaimo vietovių plėtros ir kitose sritise būtų e, galima atsverti e, šia, šiais teikiamais privalumais netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikį aplinkai, e, pavyzdžiui, daugiau dėmesio skiriant ir auginant tų biodegalų žaliavų, kurias naudojant nebūtų kenkiama maistiniams augalams Dėl to, manau, ponė Lepaš neprieštarautų, tačiau e, kaip reiktų šio tikslo pasiekti, pavyzdžiui, nustatant tam tikrus specifinius tikslus arba potikslius pažangių biodegalų naudojimui, tarkim, nustatant 2,5 procentų dalį arba kitokį ir taip nusiųstume pramonė aišku signalą kad skatiname atitinkamas investicijas į pažangius biodegalus. Taigi, pirmiausia, galime susitarti dėl to tarpinio tikslo skirto pažangiems biodegalams. Ta tiksla galėtume papildyti netiesioginio žemės paskutės keitimo poveikio sušvelninimo priemonėmis, kuriomis, kurios, siūlomos, kurios siūlomos uh, E, WWI, F, kitų aplinkosauginių organizacijų, kurios yra pakankamai autoritetingos. Ir e, šiomis priemonėmis siūloma auginti biodegalų žaliavos nedirbamose žemėse, nedėlingos, nualintos žemės klipos ir tokiu būdu galėtume sumažinti žemės paskaities keitimo poveikį. Taip pat noriu pabrėžti, kad ekologinės alternatyvos nėra pakankamai išvystytos. Ekologinės alternatyvos, kuriamis būtų galima pakeisti biodegalus Iš tiesų, aš nesu nusiteikęs prieš, atvirkščiai, e, esu tvirtai įsitikinęs būtinybę elektrifikuoti transporto sektorių. Žinoma, mums reikia kurti ir veiksmingesnius, efektyvesnius variklius. Atitinkami pasiūlymai yra teigiamai vertintini. Tačiau remiantis prognozėmis, iki 20 metų siūlomis priemonėmis e, esamos spragos neužpildysime. Taigi dabar turime spręsti atitinkamą dilemą, kurią išspręsti nėra pakankamai paprasta. Tačiau ją galima spręsti arba atsisakydami 10 procentų atsinaujinančių e, degalų e, tikslo energetikos sektorėje. Ir uh, E, būtent e, siūlomas apskaitos daugia pakopis e, modelis ir reiškia, kad mes atsisakysime to 10 procentų tikslo ir neturėtume savęs apgaudinėti ir sakyti reikėtų tiesą vieni kitiems. Pone pirmininkė, leisti pasidalinti neseniai sukauptą patirtimį Penki parlamento nariai faktų nustatymo misijoje, tyriant aplinkybės susijusios su palmelėjami, lankėmės Malazijoje, kalbėjomės su gamintojais, pramonės atstovais, su vietos gyventojais, nevyriausybinės organizacijomis. Visi sutarė dėl to, kad palmių aliejus turi būti gaminamas, nes tai yra svarbus ekonomikos faktorius. Pirinkas prašo baigti pasisakymą. Taigi vienintelis dalykas, kurį turėtume daryti, tai yra siekti, kad šio galai būtų auginami nedarant neigiamų poveikio aplinkai. Ir šioje srityje reikia siekti susitarimo. Apibendrindamas, mėly kolegos, noriu pasakyti, kad tie papildomi tikslai pažangiems biodegalams teigiami poveikio, teigiamas poveikio vertinimas, švelninantis poveikio vertinimas ir reikalavimai mūsų tarptautiniams partneriams laikytis panašių sistemų, kurias mes bandome įdėkti. Taigi tokius dalykus siūlyčiau kaip pramonės komiteto pranešėjas. Ačiū kolegai Vidau. Kvadras, įtre kolegos, visi yra labai mėly kolegos ir dosniai mes jums suteikėme 12 minučių laiką pasisakymui, taigi kitiems kolegoms iš įtre komiteto laiko turėsime skirti atitinkamai mažiau, nes e, šis klausimas iš tiesų yra labai didelės apimties. Manau, kad e, reikės nemažai pastangų siekiant kompromisų, taigi dabar pradėkime diskusijas. Pirmiausia, kalbės šešėliniai pranešėjai, kolegė Klas, pirmiausia, perskaitysiu sąrašą kalbėtojų, taigi pirmi kalbės po keturias minutės šešėliniai pranešėjai, po to steiksime žodį kolegoms Ajūzo, Raimers, Zieberiui. Dar vienas kolega prašė žodžio, Ivkošė. Ir ponė Gerling dar taip pat kalbės. Pradėkime nuo šešėlinių pranešėjų. Po to nustatysime kalbėjimo laiką kitiems kalbėtojams. Pone Klas, keturias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Tema iš tikrųjų plati ir matome, kad ir diskusijos yra labai e, plačios ir išsamios. Pranešėja Korinelė Paš ir įtrė e, e, komiteto pranešėjas Vitalik Vandras kaip tik tai ir parodė. Eik 2009 metų, kai pagalvojame, iš tikrųjų praktiškai tik nuo 2009 metų mes nustatėme šiuos tikslus, kad biokūras sudarytų tą tinkamą dalį. Ir tai iš tikrųjų grįžtingi tikslai, bet ar jie gyvendinami. Dabar, kai žiūrime į komisijos arba Korindepaš pasiūlymą, tai šitie tikslai iš tikrųjų visiškai sunaikinami. Todėl mes turime pasvarstyti, ar iš tikrųjų tai yra tvari politika dabar įgyvendinama. Uh, Na, pažiūrėkime į faktus. Esminis klausimas, bent jau man, yra, ar mes e, esame prieš ar už e, biokūrą. Čia nėra jokių kitų alternatyvų. Aš manau, kad mes e, Europoje bent jau dalį energijos, bent jau transporto sektorė turėtume gauti iš atsinaujinančio energijos šaltinių. Tai būtent anksčiau tai buvo, sakykime, pašaras E, gyvuliams, o dabar e, biomasė arba biokūras yra puikia e, puiku alternatyva automobiliams. Būtent yra dėl tam tikrų priežasčių taikoma šitas biokūras, tai kad būtent tvarumas užtikrinamas, energijos tiekimas ir nepriklausomybė, kas mums yra labai svarbu Europoje, kad kaimo plėtra taip pat yra skatinama. Komisijos pasiūlymas yra aptariamas e, labai mm, emocionaliai. Dabar dėl žemės paskirties keitimo. Iš tiesų tai nėra tikslusis mokslas, kaip keičiama šitą e, žemę. Ir tai a, a, ir parodė ponas Vila Kvatros. A, šito reiškinio mes negalime tiesiog stebėti, kontroliuoti ir išmatuoti. Tai visakis e, remiasi tik tais pilijams. E, na, įvairūs e, apskaičiavimo modeliai parodė, kad daroma nemažai klaidų ir šitie, šitie, šitie duomenys, kurie gaunami iš tų apskaičiavimų, e, jau yra matomi, tai nurodė ir ponė Lepaš ir komisija. Vadinasi, tai yra tik tai spėjimai. Žemės paskirties keitimai. Keitimas kaip tik tai prisideda prie to, kad, sakykime, kertami miškai, atogrąžo miškai, pavyzdžiui, Indonezijoje. Nėra pakankamai emocinių tyrimų, kurie parodytų, kad šitas netiesioginis žemės paskirties keitimas a, turėtų būti a, suskirstas tinkamais a, veiksniais ir įtrauktas į mūsų teisės aktus. Tai tam reikėtų mokslinio tyrimo. Visi e, veiksniai nėra tikslus. Komisija visada naudoja blogiausio, blogiausios situacijos scenarijų. Na, e, šitą, e, tuos nustatant tuos daugiklius, nėra atsižvelgiama į pažangės technologijas, į, į, į vietas, kuriuose taikomas e, būtent pažangus, paž, tos pažangios technologijos. Ir taip yra trukdoma taikyti in, inovacijas Na, kasgi norės taikyti kažkokias inovacijas toje srityje, kur jau de facto jos yra praktiškai mm, e, trukdoma. Trukdomas tai yra trukdoma jos taikyti. Taigi, įmonės e, turis pristatyti savo e, investicijas ir, ir planuoti jas taip, kaip numatoma ir politikoje, tačiau bet kokiu atveju matome, kad e, daugiausia žemės paskirties keitimas vyksta tose e, šalise, kuriuose ta žemė yra, pavyzdžiui, e, šlapžėmės, miškai arba kitokios rušės dirbožėmis. Nevyriausybinės organizacijos nereikalauja, kad būtų uždraustas palmių aliejaus gaminimas, bet nori, kad vyktų tvari žemės ūkio plėtra arba energetinių augalų auginimo plėtra. Ta ir reikalauja, kad būtų e, aplinkosaugos reikalavimo paisoma ir reikalavima iš mūsų, kaip, kaip iš europiečių, kad būtų nustatytos atitinkamos taisyklės, atitinkami kriterijai, kurių būtų laikomasi. Na dabar dėl 5 procentų tikslo. Iš tiesų, e, komisija tik tai nustato gražius tikslus. Na, jeigu mes takome tos skaičiavimus, kurios tako komisija, tada mes nepasieksime šio tikslo. Mes turime atkreipti dėmesį tai, kad 60 procentų yra rapsų atliekas, o tik 40 tai procentų yra, yra mm, rapsų aliejus. Pagalvokime apie atliekas. Jų susikaupia tikrai daug ir mes turėtume į daugiklius įtraukti ir atliekas. Aš atsiprašau, pirmininkas. Aš jau ir taip leidau kitiems kolegams kalbėti ilgiau. Tai kaip mes. Tad aš norėčiau paprašyti, kad mes kitą posėdį taip pat aptartume šią temą. Pone Poko vardu, panas Arsenis. Tai yra, atsiprašau, atvirkščiai. Ponas Poka, Arsenis vardu. Taigi, e, ponas Arsenis norėtų padėkoti už puikų bendradarbiavimą su, su ja, e, pranešėju ir padėkoti už darbą, kurį atliko. Nagrinama šios darbus, ta, dabar kalbant apie, apie atsinaujinančių e, išteklių energijos skatinimo direktyvą Čia, čia kalbama apie a, tai, kad būtų patinkamas procentas a, naudojamas a, transporto sektorioje arba energetikos sektorioje, kad būtų sumažinamas e, šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Taigi a, mes a, taip galėsime sukurti stimulą, kad a, šios, šis, šios kūro rūšės būtų naudojamas energetikos e, srityse ir kad visuomenė tam pritars. E, ir e, e, e, pakeitimai yra susiję su tuo, kad būtų pagerinama bendra situacija, tačiau reikia sužvelgti tam tikrus veiksnius. Tai kad būtent kad į netiesioginį žemės paskirties keitimą. Kai, kai kuriais atvejais netiesiogiai keičiant žemės paskirtį galima padidinti netgi šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Todėl aš manau, kad kalbant apie E, atsinaujinančių išteklių energijos skatinimo direktyva turėtų būti kalbama apie e, iš javų gaminamo e, biokūro skatinimą. Ponas Arselis visiškai sutinka su, su 5 procentų nustatyta riba, kurią nustatė komisija ir, ir mano, kad tai prisidės prie pasiūlymo gyvenimo ir tai yra esminė pasiūlymo dalis. Kitas dalykas, e, tai turi būti nustatytos žemės ūkio paskirties e, privalomos sąlygos. O 5 procentų tikslas transporto sektorija e, neprieštarauja bendram tikslui. Ir biokūras taip gali prisidėti prie to, kad 20 procentų kūro apskritai būtų iš atsinaujančio energijos šaltinių. 1,5 procentai Mm, papildomas e, reikalavimas taip pat turėtų būti e, remtinas tikslas. Ačiū. Na, dabar turime jau vėl daugiau laiko. Mes, ai, ot, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu mm, taip pat stengdamas įtilpti tos keturių minučių rėmus, nors tai nebus lengva. Taip ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už polį Korinė Pašą už bendradarbiavimą, sprendžiant šį klausimą ir taip pat norėčiau padėkoti ponui Vidar Kvadras už jo įžanginės pastabas. Man atrodo, kad svarbiausia reikia pabrėžti, kad Žemės ūkio paskirties keitimo klausimas nėra naujas. 2008 metais, kai mes susitarėme dėl klimato paketo, būtent parlamentas paprašė kriterijų E, kokiai, e, kuriais remiantis būtų e, keičiama žemės paskirtis. Deja, turėtume atsikyti šio tikslo dėrybose su taryba, todėl mes paprašėme, kad komisija pateiktų ataskaitą ar e, e, jį galėtų pateikti pasiūlymą dėl žemės paskirties keitimo. Ir galiausiai dabar parlamentas e, pasiekė savo ir komisija pateikė pasiūlymą dėl žemės paskirties keitimo, tačiau ne iki galo. Jie, žinoma, padarė išvadą, kad tai yra problema, tačiau, kaip jau norėčiau pabrėžti, nėra mokslininkų teiginčių, kad nėra mm, netiesiogiai keičiama žemė būtent dėl biokūro žaliavų auginimo. Taigi, vadinasi, mes grįžtame praktiškai prie nulio, prie pradžios. Bet mes, bet kokiu atveju, turime priimti sprendimą dėl netiesioginio e, žemės keitimo ir ne, negalime remtis tokiu rodikliu nulis. Negali būti tokio. Taigi, Ar mes susirasime mokslininkų, kurie teiks, kad vis dėlto dėl e, e, biokūro žaliavos auginimo yra netiesiogiai keičiama žemės paskirtis? Ar imsimės kitų alternatyvų? Bet kokiu atveju e, prieš metus, prieš, e, jau prieš keletą metų turėtų būti pakeistas šis požiūris. Dabar dėl e, e pono Vilaklarius pastabos, kuris sakė, kad mes turėtume remtis e, modeliais. Aš, aš pasakyčiau, aš pasakyčiau, e, nuvykite pas poną Olį Reiną, kuris kiekvieną dieną savo tautinį politiką remiasi ekonominėmis projekcijomis ir modeliais. Ir jis yra remiamas EPP frakcijos. Na, galbūt m, mm, būtų įdomu, jeigu EPP frakcija atsakytų savo taupimo politikos reikalavimų Tai būtų, tai būtų bent jau šiek tiek įdomiau, bet bet kokiu atveju, jeigu mes norime remtis modeliais, tada mes turėsim pakeisti daug politinių reikalavimų. Taigi, dabar kitas dalykas. Apie vertes. Na, jeigu mes norime keisti tas vertes, tai visą tai jau yra numatyta direktyvoje dėl skatimo naudotis naujančių išteklių energiją. Visa tai jau yra nustatyta ir nuspręsta, kodėlgi mes uh, netaikome tų pačių principų žemės paskirties keitimui. Truputį keista, kad uh, parlamentas būtent dabar grįžta atgal, o jeigu taip nereištingai trypčioja, spręsdamas to žemė, žemės paskirties keitimo klausimą. Na, šitas, šita konkurencija tarp maisto ir tarp degalų turėtų būti labiau akcentuojama. Aš manau, kad turėtume pabrėžti, kad pažangesni degalai yra tikrai verti investicijų. Aš manau, kad 20 metų mes turėtume apsvarstyti geriausią ateities strategiją. Aš turėčiau pasakyti, kad mes turėtume peržvelgti savo e, e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų tikslus po 20 metų. Taigi, aš sutinku su ponė Lepaž, kad e, mes turėtume nustatyti atitinkamus direktyvų tikslus po 20 metų E, žinoma, su, turime sutikti su 20 metų sėkinais tikslais, bet e, nustatyti tikslus iki 50 metų. Na, nust... Na, mes galime nustatyti, žinoma, ir šiandien e, efektus sukeliančių dujų tikslus, bet reikia nustatyti tikslus ir atitinkoms technologijoms po atitinkamo metų. Garling. Taigi mm, mes siekiame atitinkamų tikslų, kaip jūs matau, bet į tam reikia atitinkamų reglamentavimo pokyčių. Bet kokiu atveju mes turime padaryti išvadų ir iš ankstesnių reglamentavimo pavyzdžių ir padaryti tai, ką galima geriausia. Man atrodo, kad iš tiesų mes turėsime, turėsime imtis paprastinimo, nes, nesudėtinginti visų procesų. Taigi, atsižvelgti ir tam tikras investicijų skatinimo programas, taip pat uh, kai kuriais atvejais turėtume e, atlikti tam tikrus pokyčius ir bendrose dalykuose. Mes turime būti atsargus kiekvieną pasiūlymą. Tokiu atveju sunku įvertinti ponios e, Lipaš pasiūlytų pakeitimų poveikį. Aš bet kokiu atveju norėčiau pasakyti kelias pastabas dėl atskirų dalykų. Kodėlgi reikia to tų teisės teisėkuros pasiūlymų? Mes norime užtikrinti, kad perėjimas prie biokūro nepadidintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Tai būtent tai turime įsisamoninti. Labai svarbu uh, nustatyti, nustatyti mokslinę metodologiją, uh, kuria, kuria būtų remiamasi uh, atliekant šį pokytį. Ir tam reikia atitinkamų patikslinimų. Aš manau, kad į e, prie atakomas e, modelis, tai kaip tik, manau, yra puikus pagrindas. E, taigi, bet kokiu atveju, aš manau, kad šitas pasiūlymas svarstytinas, bet bet kokias, jeigu mes norime investicijas skatinti į investicijas, žinoma, tai galima skatinti, tačiau bet kokiu atveju tos investicijos neatsiras, nenukris iš dangaus, nes nebus taip paprasta paskatinti. Dabar dėl šių 5 procentų ribos. Ar iš tikrųjų tai tinkama riba? Aš pritariu šitos ribos principui, tai aš nežinau, ar 5 e, procentai tai yra tinkamas e, tikslas, nes kai kurios valstybės jau viršė šią ribą. Aš manau, kad e, bet kokiu atveju e, turime atsižvelgti iš, iš šios tikslus ir patikslinami metodiką. Na, ar tai bus priimta tarybos, nežinau. E, pasiūlymas e, Tai rizikingas, nėra vis dėlto poveikio vertinimo. Na, mm, tas dviejų sąrašų principas man irgi neįtin priimtas iki galo, bet kokiu atveju ponios Lepaš pasiūlymo nagrinėjimas buvo pakankamai sudėtingas, nes vertimas į anglų kalbą buvo patiktas šiek tiek vėlokai. Bet kokiu atveju pasiūlymas įdomus ir man būtų smagu jį panagrinėti išsameu. E, nie tak dawno się przetoczyła w Parlamencie Europejskim debata na temat backloadingu, gdzie jednym z istotnych... Ačiū pirmininkė. Pone Šimanskis, mes netaip seniai e, kalbėjome parlamente apie Europos parlamento politinį stabilumą Ir mes kalbėjome apie e, parlamento patikimumą e, ir apie, e, sakykime, investuotojų pasitikėjimą apskritai teisinę sistemą, kurioje gali daryti savo investicijas. Bent jau man susidaro įspūdis, kad mes grįžtame į praeitį. Mes nagrinėjame tos pačius klausimus, nes tarsi sukamės tarsi tam pačiam rate kaip voverė. Mes turėtume Vis dėlto šią problemą e, nagrinėti atidžiau. E, Lenkijoje mūsų verslininkai investavo labai daug lėšų į šią sritį. Kaž... Ai, atsinaujinančių energijos e, šaltinių generuojamas kuras jau pasiekia 6,56 procentus. Taigi, ir mes e, tikimės e, tam tikros išimties. Tai jeigu mes ne, nesulauksime tos iš, išimties, tada a, e, turėsime taikyti tam tikrą a, prisitaikymo laikotarpį. O kalbant apie žemės paskirties keitimą, nėra jokių patikimų mokslinių tyrimų, kurie įrodytų, kad ta informacija, kuri pateikta, yra teisinga. Mūsų vyriausybė teigia, kad mes turėtume būti atsargus, diskutuodami apie žemės paskirties keitimą, apie netiesioginį būtent šį keitimą. Ir keičiant e, žemės paskirtį arba bent jau šioje srityje turėtų būti labai kreipimas dėmesis į angliavandenilių emisiją Na, kalbant apie mm, e, biokūrų naudojimą žaliavas, čia e, mes e, matome tam tikrą koreliaciją tarp mūsų politikos Europoje ir politikai vykdoma Malazijoje arba kitose partnerėse valstybėse. Prisiminkime, kad biokūro žaliavai naudojami javai būtent prisideda prie to, kad iškertami miškai ir apsodinami tie plotai įvairiomis kultūromis, energetiniais, energetiniais augalais. Mes e, nematome skirtumo tarp trečiųjų šalių e, žaliavos ir biokūro ir biokūro iš ES valstybių narių. Mes e, turime nustatę skirtumą tarp, tarp įvairių augalų, kurie turi daug aliejaus arba daug cukraus. Bet e, tai nėra a, esminis a, dalykas, į kurį reiktų atkreipti dėmesį. Taigi aš norėčiau vis dėlto pasakyti, kad jeigu mes kalbame apie pažangesnį trečiosios kartos biokūrą, tai mes e, e, turėtume atkreipdėmėsi valstybės, kur tokia veikla vykdoma, nes ten iš esmės jau investicijos padarytos ir a, e, žmonės, kurie į tas investicijas padarė, jie praras savo lėšų dėl įvairių sprendimų. Ačiū ponė Estė. Pone Vils, atsiprašau. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti poniai Liepaž už jos tikrai pasisekusi pranešimo projektą. Jos e, pranešimas tikrai yra pavykęs ir e, jam pritariu. Žemės ūkio paskirties keitimas e, benzino ir dizelinių degalų kokybės direktyvoje tai kaip tik tai prisideda prie to, kad būtų paskata Ehm, skatinti e, būtent biokūrą. Ir manau, kad vis dėlto e, čia yra neteisingas, e, neteisinga strategija taikoma siekiant skatinti žaliavos auginimą. Ir tai prisideda prie, prie šildomą efektą sukeliančių dujų skatinimo. Uh, Na, jeigu dėl to kyla klausimų dėl mokslinio pagrindo, e, tai turėtų keliama, būti keliama klausimų ir dėl kitų e, faktų. Mes e, turėtume iš esmės taikyti tokią politiką, kuri buvo pagrįsta rimtesniais faktais. Pone Ajūzo, Seber, Bangi ir Ivkoši. Šitai kolegos norėtų pasisakyti. Jums suteikiamas po dvi minutės. Pilar Ayuso, prašau. Muchas gracias, presidente. Voy a aprovechar el tiempo y, y voy a... Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pasinaudoti šią progą ir išsakyti bendro pobūdžio pastabą. Prieš tai norėčiau padėkoti dar pranešėjai ir šešėliniam pranešėjai. Europos Sąjungoje štai prieš dešimt metų buvau e, pirmosios direktyvos dėl e, atsinaujinančių energijos šaltinių pranešėja pramonės komitete. Tada jau kalbėjome apie biodegalus, nes tai yra puikus e, sprendimas žemės ūkiui ir energijos šaltinių diversifikavimui. Divers E, tuo metu mums rūpėjo surasti kitų alternatyvių energijos šaltinių. 2008 metais tikslai buvo padaryti privalomais ir daug į šią sritį investavo ES. Būtent dėl nustatytų standartų buvo daug investicijų padaryta ir dabar nebegalime jau jų kvestionuoti ir nebegalime jų atsijimti ar nutraukti. Uh, Reikia tiesiog tęsti tą pačią e, kryptimi. Tokios politikos beje laikosi daug pasaulio šalių. Nereikėtų dabar nubausti įmonių už tai, kad jos e, viską statė, taip sakant, ant būtent tų biodegalų. Dabar yra kvestionuojami biodegalų pagrindiniai principai, pagrindiniai tikslai. Na, be jokios abejonės reikia didelį dėmesį skirti antros, trečios kartos biodegalams, reikia rentabiliais padaryti pirmos kartos biodegalus. bet tai gali be jokios abejonės sukelti administracinės naštos. Šiuos pasiūlymus reikia tiesiog toliau svarstyti, bet iš viršaus nuleisti neapsvarščius negalima. Ačiū. Brita Raimers dvi minutės kalbės. Netiesioginės žemės paskirties keitimo poveikis, nemanau, kad turėtų būti privaloma tvarka įtraukiamas, nes kriterijų nustatytojai patys pradeda jais abejoti. E, tas pas pasakytina ir svarstant antros ir trečios kartos biodegalų gamybą. E, reikėtų mums apdarė elgtis, nes kitaip šių biodegalų rinka galėtų perkaisti. Taip pat turėtume pagalvoti apie poveikį kitiems regionams ir apie papildomą poveikį infrastruktūrai bei kitoms e, sritims kitiems sektoriams daroma poveikia netiesioginė žemės paskirties e, keitimo, nes e, poveikis energetikos sektoriui šiuo atveju yra nelabai didelis. Labai svarbu e, augalų naudojimų biodegalų gamybai auginimas yra labai svarbus sejomanai užtikrinti. ir neturėtume forsuoti dabar e, tokių sprendimų, į kuriuos niekas nenorėtų investuoti. Rikardas Zeberis, ačiū pirmininkė. Manau, kad sutarėme dėl to, kad 2008-aisiais priimtas teisės aktas turėjo neigiamų padarinių tam tikrose pasaulio dalyse, e, kurių mes nesitikėjome, tačiau noriu priminti, kad Europoje šiuo metu naudojama 1,4 Milijonai hektarų iš e, biodegalų gamyba iš viso yra 180 milijonų e, žemės ūkio naudmenų, 5 milijonai litrų biodegalų yra pagaminama kiekvienais metais. Taigi prie tokios padėties prisidėjo mūsų patentas teisės aktas, nes įtvirtindami vadovavomės ne vien tik kova su klimato kaita šiuo argumentu, bet taip pat ir norėdami padėti mūsų žemės ūkiui tam tikrą prasme, siekdami užsitikrinti energetinę nepriklausomybę. Ir dabar aš manau, kad patvirtinus privalomą tvarką žemės paskirties keitimo faktorius pradėtoms investicijoms ir e, tiems veikiantiems e, aliejaus malūnams e, būtų padaryta rimta žala arba kiltų rimta e, grėsmė, siekiant užtikrinti apsirūpinimo energijos ištekliais saugumą, šaltinių įvairovę. Nereikėtų dabar taikyti siūlomų priemonių, nes mes dabar teisės aktus tvirtindami bandome spręsti problemas, kurios kyla kitose pasaulio regionuose, ne Europoje. Paskutinis sakinys, kurį noriu pasakyti, susijęs su e, mokslininkų išvadomis e, dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikio ir su jo susijusios problematikos. Aš manau, kad būtent e, šiais argumentais vadovaudomėsi turėtume kitais būdais spręsti šią problemą. Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto vardu ponas e, Lūks. Mes, e, pirmininkė, prieš dvi savaitės patvirtiname savo nuomonę, laikomės pakankamai kryškos pozicijos dėl biodegalų jau savo metu e, mes nelabai suvokėme komisijos pozicijos, kuri forsavo pirmos kartos biodegalų e, gamybą ir e, mes raginome nustatyti ne 10 procentų biodegalų dalį energijos e, suvartojame transporto srityje, tačiau 10 procentų iš atsinaujinančių energijos šaltinių, taigi tuo metu šiek tiek pristabdėme komisijos užmojus, dar noriu pateikti keletą skaičių, jeigu dabartinį pasaulio energijos vartojimo poveikį norėtume pakeisti biodegalais, tam prireiktų dviejų trešdalių žemės ūkio naudmenų esamų pasaulyje. Tai galite įsivaizduoti atitinkamus padarinius tokių sprendimų. Vertindamas ponios Lepaš teikiamą pranešimo projektą, norėjau padėkoti už gerą bendradarbiavimą, taip pat kaip ir su įtrio komiteto nariais mes išvelgiame nemažai spragų, taikant žemės paskirties keitimo poveikio kriterijus, taip pat kalbant apie atliekų naudojimą degalų gamybai. Noriu pateikti vieną kol kas neminėtą pavyzdį. Siūloma strategija gyvendinant visą Europos baltymų e, e, strategiją paversta absurdu. E, nes dabar mes gaminda, augindami rapsą praktiškai E, prisidedame prie pašarų importavimo iš e, Amerikos, e, patys nesugebėdami jais apsirūpinti ir rapsą, rapsus naudodami biodegalų gamybai. Ir aš manau, kad į šios aspektus komisija turėtų atidžiau atsižvelgti. Ačiū, Hans van Stein dabar komisijos atstovas kalbės. Ačiū, pana pirmininkė. Aš esu kitas asmo, ne Hans van Stein, tik tai jį pavaduoju. Noriu padėkoti pranešėjams, taip pat padėkoti už išgirstus komentarus komentarus. Pritarėme, kad šis klausimas aplinkos augin techninio ekonominio požiūrį labai sudėtingas. Manau, komisijos pasiūlyme daugiausiai susitelkima ties keliais dalykais trimis siekia sumažinti šiltnamio efektą dujų išmetimą, užtikrinti investuotojų saugumą ir e, sutvarkyti, suvaldyti e, procesus, už kuriuos galime būti atsakingi, dėl to nustatome virštinės ribas 5 procentų Taip pat siekime sudaryti sąlygas dabartiniams investuotojams dirbti toliau, nustatydami tam tikrus rodiklius, pagal kuriuos galėtume atsiskaityti už netiesioginį poveikį aplinkai, nu, kad galėtume taip pat pasiekti daugiau pažangos. Kaiškai e, vertinu teiginius e, kad e, į mokslininkų išvadas nepakankamai atsižvelgiama mokslininkų išvadas mes atsižvelgiame, taip pat manome, kad siūlomi modeliai simulaciniai yra pagristi, tikrai būtų galima juos pritaikyti tikrovėje. Labai svarbu atsižvelgti e, į tai, kad čia būtina laikytis apdairumo principo ir būtinybę atsižvelgti į galimai kylančias grėsmės įgyvendinant mūsų pasirinktus e, pavyzdinius projektus arba pasiūlymus palankiai vertinčiau e, pasiūlymus pagerinti apibrištis, e, tokiu būdu būtų pagerinta mūsų pasiūlymo kokybė, taip pat suprantame poreikį pratesti 6 procentų tikslą po 20 metų, apie tai kalba savo pranešime pranešė, kalbant apie tvarumo kriterijus. Apibrieščių tobulinimus čia taip pat būtų labai svarbus, kalbant apie netiesioginės žemės paskirties keitimo faktorių įtraukimą. Tik e, pasitelkę tinkamus skaičiavimus galime priimti tinkamus sprendimus, todėl reikia remtis faktais ir mokslininkų išvadomis, tačiau poveikio vertinime mes įtraukime atitinkamus mokslininkų pasiūlymus apibrėždami tvarumo kriterijus. kitus pasiūlymus mes e, taip pat palankiai vertiname. Taip pat e, priemėme domen, e, kad daugiklinis skaičiavimas buvo jo atsisakyta, tačiau tokiu būdu tikrai apribotume savo galimybės apriboti, tai yra sumažinti šiltnamio efekto dujų E, emisijas. Dėl maistinių kultūrų naudojimo biodegalų gamybai buvo parengtas atitinkamas išsamus sąrašas tokių augalų. Taip pat mes manome, kad pasitelkus dvigubą, keturgubą daugiklį bus galima į rinką pateikti E, naujų rūšių augalų e, naudojimo biodegalams gaminti sėklas ir e, tokiu būdu bus galima tikėsi spręsti šį klausimą. Tikiuosi, kad institucijos pasieks sutarimo. Pirmininkas dėkoju. Dabar turiu ištaisyti E, savo padarytą klaidą, kadangi nesuteikiau žodžio e, poniai Hubner, bankį ir košė. E, Šiau, poniai Hubner. Ačiū, aš jau prieš tai paprašiau žodžio pasiūlymai dėl naujo reglamento, kurios pateikė šiuo metu komisija. Tai yra ne dėl netiesioginės žemės paskirties teikimo, keitimo. Šiuo kilo klausimas, ar biodegalų gamyba kelia grėsmę biologiniai įvairoviai ir ar žemės ūkio naudmenų e, naudojimas ir maisto e, produktų auginimas šiuose nuodmenyse sumažėjo. Taip neatsitiko, nes e, žemės ūkio paskirties plotose yra išauginama pakankamai maisto produktų ir netgi kyla problemų juos eksportuojant. Man kilo klausimas dėl teisinio stabilumo, kurio būtų užtikrinamas investuotojų saugumas, e, turint omenyje, kad e, tokio masto investicijos nėra e, vykdomos per metus ar dviejus ir šių investicijų rentabilumas užtrunka daug ilgiau, nes penkerius metus reikia laukti investicijų gražos, bet ilgesnį laikotarpį. Vystant biodegalų sektorių, kuris turėjo prisidėti prie CO2 emisijų mažinimo, prie mm, e, energijos šaltinių įvairovės didinimo. Dabar e, jam kyla grėsmė, praktiškai kyla grėsmė šiam sektoriui būti sunaikintam. E, noriu pasakyti, kad žemdirbėjai potencialus investuotojai patikėjo komisijos planais, o dabar viską norime išmesti į e, šiukšliadėžį. Šiukšliadėžį tai, tai turime apsispręsti galų gale, kaip mes tos teisės aktus tvirtiname, nes e, tokiais savo veiksmais paprasčiausiai apsijuokiame žmonių akise. Kolega Bankį dabar kalbės, ačiū pirmininkai, norėčiau pratesti ponios Hubner mintį, vertindami viską iš Vengrijos ir vidurio Europos šalių požiūrio taško, tai mes šiek tiek e, atsilikome pradėdami gaminti pirmos kartos biodegalus, nepaisant to, kad e, dirbožėmio ir klimato sąlygos e, tokių kultūrų auginimui mūsų šalise yra tinkamos. Pateiksiu pavyzdį. Vengrijoje vidutiniškai išauginama 3-4 milijonais tonų grūdinių kultūrų daugiau nei suvartojame ir kilo problemų jas parduodant, jas reikia saugoti. Dėl to kilo papildomų sunkumų. Vengrijos ūkininkai neturi taip plačiai išvystytos grūdų saugojimo infrastruktūros. Taigi, šių grūdinių kultūrų pervišiaus naudojimas gaminti biodegalams yra labai geras problemos sprendimas. Turime tris gamyklas 30-40 km spinduliu. Jos veikia ir ūkininkai teikia gamykloms atitinkamas žaliavas. Jeigu bus, patvirtint, bus patvirtinta 5 procentų viršutinė biodegalų naudojimo riba, tai kels grėsmę investicijų testinumui ir naujoms investicijoms šioje srityje. viena gamykla Vengrijoje dabar ką tik pradėjo gaminti bioetanolį ir uh, ūkininkams tai atvertų papildomų galimybių. Ifkošėdų. Ačiū pirmininkė, norėčiau pasveikinti ponę Liupaž už puikiai, e, su puikiai atliktų darbų, puikiai parengtų pranešimų. Tačiau taip pat norėčiau dabar štai ką pasakyti. Man atrodo, kad reikia pasisakyti prieš biodegalus tiek Europoje, tiek kitur. Reikia nutraukti tokią praktiką. Beje, išgirdau netgi absurdiškų argumentų. Buvo sakoma, kad jau prieš dešimt metų buvo pradėtas šis darbas, dabar šiek tiek sumažinsime tuos lygius, nes susidūrėme su e, sanitarnėmis ir ekologinėmis problemomis, bet nepaisant to vis tiek ir toliau tęsime šią veiklą. Ne, jeigu jau buvo suprasta, kad tai buvo klaida, tai reikia nutraukti tą veiklą. Ir ne tik tai dėl sanitarnių bei aplinkosaugos klausimų, dėl finansų teisinių priežasčių taip pat. Literatūroje kalbama apie grinąją e, biodegalų e, energiją. Gal jūs galėtumėte man pacituoti bent vieną mokslinį leidinį, kuris sakytų, kad e, grinoji biodegalų energija yra teigiama. Taigi dabar tiek, betan, tiek etanolio, tiek kitų e, žaliavos, e, kit, kitų e, energijos šaltinių. Grinasis rezultatas yra neigiamas, tai yra investuojama daugiau į tai, negu kad gaunama naudos. Taigi joks ekonomistas nepritars tokiai logikai. Taigi mes turime juk į tai atsižvelgti. Biodegalai niekada nebus rentabilus. Na, galbūt bus dar antroji karta, bet pirmoji karta naudojo daugiausiai energijos e, e, turinčią dalį, tai yra grūdus. Ir tai ir vis tiek, nepaisant to, e, energetinis balansas buvo neigiamas, o štai dabar siūloma naudoti celiuliozę ir dar kitus daug daugiau energijos, energijos turinčius, turinčias dalis, taigi gal laikas nutraukti tuos absurdus. Gerimas kolega, nekalbėkite be mikrofono. Bet kokia atveju čia balsas jūs taip sustiprinamas, kad mums visiems jau ausis skauda. Pone Lepaš. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems pasisakiusiems. Visų įdėmiai klausiausi. Norėčiau tris dalykus pasakyti. Paprastus dalykus. Pirmiausia, galime kalbėti nieko nepasakydami tiek, kiek norime. Mūsų tikslas yra sumažinti e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Ir štai dabar kai kurie. E, Bio, de, kai kurios biodegalų rūšis nemažina to klimato kaitos poveikio, o kaip tik netgi jį didina. Ir tai niekaip neprisideda prie mūsų bendro tikslo Dabar antras dalykas. Aš suprantu, kad e, to įluk netiesioginės, netiesioginės žemės paskirties keitimo modelio e, patik, patikimumas nėra užtikrintas. Aš tik tai pasakysiu, kad Europa nėra vienintelė naudojanti šį modelį. JAV, Kalifornijoje taip pat šis modelis naudojamas. Na ir dar kitas dalykas be jokios abejonės visada galima e, sakyti, kad moksliniai duomenys nėra pakankamai tikslus, nėra pakankamai patikimi, bet, kaip kad sakė kolega, laikas e, atėjo priimti sprendimą. E, reikia likti dabartinėje sistemoje, buvo pasakyta. Aš manau, kad pasislėpti už mokslinių duomenų nepatikimumo nėra pakankama priežastis tam, kad nebūtų nieko daroma. Uh, Juk kas kartą bėgant laikui paskui graužėmės nagus, taigi galbūt užteks jau taip elgtis. Na ir trečias dalykas. Buvo pasakyta, kad mano palaikomas projektas e, E, labai e, kenksmingas yra įmonėms, darbuotojams, jie praktiškai išmetami į lauką tie darbuotojai. Ne, priešingai, šis projektas yra labai e, dosnus netgi žemdirbiams, žemės ūkiui, pramoniai 10 milijardų eurų, tai juk kainuoja ES Aš manau, kad tuos 10 milijardų eurų galima ir rentabiliau panaudoti. Aš be jokios abejonės to nesiūlau, nes manau, kad reikia išlaikyti ir tęsti jau pradėtas investicijas. Taip pat e, išklausiau šio teisės akto žemės ūkio aspektais paremtus argumentus. Mums svarbiausia čia yra e, žem, e, šiltame efektą sukeliančių dujų mažinimas ir biodegalų aspektas. Aš tik tai pasakysiu, jog tai nėra šio teisės akto tikslas. Žemės ūkis nėra e, šio teisės akto tikslas. man atrodo, kad jeigu taip jau būtų, tai e, taip dėrėtų ir pasakyti tiesiai šviesiai ir nesislėpti už klimato kaitos argumentų. Aš manau, kad šis dokumentas yra subalansuotas, nes reikia atsižvelgti į investavusiųjų interesus, tai yra pramonės, žemės ūkio interesus, bet taip pat reikia žvelgti ir į ateitį tai yra ateityje progresyviai atsisakyti to netvaraus požiūrio. Mano išplatintuose dokumentuose yra platus sąrašas tų interesų, suinteresuotų e, subjektų, netgi ir čia, su čia buviu. E, atstovais buvau susitikusi, čia buvai man sakė, kad buvo tiesiog e, suniokojami žemės e, plotai, e, nude, nudeginami ištisi žemės plotai, tam, kad paskui niekas nereikalautų teisų į tas žemės. Bet aš nemanau, kad tokia praktika yra palaikoma ES. Tai tiek, gerbiami kolegos, norėjau pasakyti. Diskusijos šio klausimu yra pradėtos. Iš šešėlinių pranešėjų lauksiu pakeitimų, tikiuosi, kad pavyks kompromiso pasiekti. Ponas Vidali Kadra labai lankščiai yra nusiteikęs ir tikiuosi, kad jo lankstumo dėka pavyks mums tinkamo sprendimo pasiekti. Tai yra tokio sprendimo, kuriuo būtų siekiama šio teisės akto tikslų. Ačiū. Ačiū, panelė Paša. Gegužės 27 dieną 12 val. galima teikti pakeitimus, tai iki šios datos. O e, diskutuosime e, gegužės 12-20 e, dieną, gegužės 10, Liepos 10 dieną balsuosime, o plenarinėje posėdėje rugsėjo 10 dieną. Dabar periname prie, dešim, prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Ir aš norėčiau paprašyti pono Bartolocio pranešėjo e, pristatyti e, savo pranešimą. Tai būtent e, inovacijos vardan tvaraus augimo, bioekonomika Europai. Aš norėčiau paprašyti tų žmonių, kurie išeina dabar iš salės. Vis dėlto tyliai išeiti, kad visi kiti galėtų diskutuoti, kurie čia susirinko būtent aptarti šių klausimų. Galbūt e, diskusijos dėl žemės paskirties keitimo galima e, tęsti ir už salės durų. Vis dėlto negerai, kad jūs kalbate taip garsiai ir mes negalime e, pasiklausyti pranešėjo. Prašau pranešiau. Mėly kolegos. Norėčiau pirmiausia padėkoti visiems čia dalyvau, dalyvaujantiems e, prie šio darbo prisidėjusiems e, asmenims prie bioekonomikos Europai. Be jokios abejonės, aš išklausysiu visų jūsų pasisakymų, bet taip pat dar prieš tai norėčiau užsakyti savo poziciją. Kaip jūs visi žinote, mažai. Pakeitimų, sako kalbėtas, buvo pateikta 120. Ir keletas kompromisų buvo pasiekta. Aš pritarčiau praktiškai visiems pakeitimams, kuriais originalus pirminis tekstas padaromas aiškesniu. Na, o kas dėl naujųjų koncepcijų, tai pritarčiau tokiems pakeitimams, kurie pabrėžia, pavyzdžiui, regioninės dimensijos svarbą arba sustiprina pramonės ir žemės ūkio sektorių plėtrą, apsaugant bioįvairovę. Taip pat pasisakiau ir už nuolatinius reguliarius komisijos pranešimus šią temą ir veiksmų planams pritarčiau. Dabar dėl to vieno langelio informacijos principo bioproduktams. Taip pat pritarčiau. Pritariu ir rinkos stiprinimo ir bioekonomikos e, finansavimo didinimo pakeitimams. Tais pakeitimais yra siūloma patvirtinti biotehnologinių produktų harmonizavimo, homologizavimo technikas. Taip pat pritariu ir pakeitimams, kuriuose kalbama apie biomasės svarbą. Beje, nepritariu tiems pakeitimams, kuriuose kalbama apie neigiamus e, padarinius ekonomikai, e, nieko kito nesiūlydami. Ir tuose pakeitimuose yra tik tai pakartojamos kitos teksto vietos, tai tik tai e, apsunkina, gremizdiškesnių padaro šį tekstą. Taip pat nenoriu pritarti ir tokiems pakeitimams, kurie nepatenka į taikymų sritį arba kurie, pavyzdžiui, pašalina svarbius tekstui elementus. Tarkime, lentelė, kurioje yra kalbama apie pramonės, pramonininkų tipus, be, kurių, be kurios praktiškai neįmanoma būtų ekono, bioekonomikos investicijų planuoti. Mm, taip pat kai kuriuose pakeitimuose yra kalbama apie finansavimą pakankamą mokslinių tyrimų, juk svarbiausia čia yra E, mažos ir vidutinės įmonės, skatinti jų veiklą. To nereikėtų pamiršti. Taigi, kaip jau ir sakiau, e, esu pasirengęs atsakyti į visus klausimus susijusios su šiuo pranešimu. Lauksiu jūsų pastabų. Pone Merkis. Ačiū. Pone pirmininkė. Ačiū kolegai, kuris savo poziciją dar kartą pristatė. Mes savo komitete apie tai jau kalbėjome, kalbėjome apie bioekonomikos e, naudą, kuri, ko gero, yra tikrai nemenka. Bioekonomika ateityje gali būti energijos šaltiniu bei ir kitų e, produktų šaltiniu. Dar čia yra ir neigiamų e, bioekonomikos aspektų. Na, aš kartais tiesiog bijau, kad ši bioekonomika daugiausia dėmesio skirs vien tik tai augalinės, augaliniam, augaliniai žaliavai, o ne iškastiniam kūrui. Tačiau kol kas bent jau taip nėra ko gero bioekonomiką reikia derinti su veiksmingumo principu. Aš pageidavau, kad e, čia būtų tam tikra hierarchija biomasės naudojime. Biomasė turėtų būti naudojama su, kaip įmanoma, didesnė pridėtinė vertė. Štai šiuo metu deginimo įrenginiuose e, tiesiog e, sudegi, sudeginama yra ta biomasė ir tai nėra pats tinkamiausias jos panaudojimas. Nereikia čia dabar galvoti vien tik tai apie e, pakaitinės technikas ir remtis labai paprastais sprendimais. Aš pateikiau pakeitimų, tikiuosi, kad tiek jūs, tiek kolegos jiems pritars. Jau sakiau kad reikia sieti bioekonomiką su, pavyzdžiui, inovacijomis, e, išteklių naudingumu, e, su atliekų direktyva, septintaja mokslinių tyrimų programa. Reikia skatinti mokslinius tyrimus. Tai visada yra labai svarbu, bet dar svarbiau, ko gero, yra tinkamai ar tinkamiau, geriau naudoti biomasę. Inovacijos turi prie to prisidėti tam, kad kaip įmanoma geriau būtų ši žaliava panaudota ir tam, kad naujos įmonės galėtų susikurti. Na ir dar vienas dalykas socialinių standartų įtraukimas ir aplinkosauginių kriterijų svarba. Ko gero šiuos principus reikės visoje gamybos grandinėje tik e, taikyti, pavyzdžiui, tekstilės srityje. Ačiū. Pone Liupež vietoj pono Gabrandi. Taigi aš pasisakau vietoj kolegos Žerbrandi, kuris dalyvauti šiandien negalėjo diskusijoje, jis atsiprašo e, už tai. Taigi jis e, savo pakeitimais norėtų, kad e, pranešimas taptų konkretesniu ir atkreiptų dėmesį į tai, kad reikia skubiai priimti sprendimus, kad reikia ieškoti naujų, e, tvarių e, ekonomikos augimo sprendimų reikalingos yra naujos technologijos, reikia e, kurti paskatas, kur, kuriomis būtų sukūriama ilgalaikė nauda ekonomikai. Mes pritarėme tam, kad reikia tvarumo kriterijų biomasės naudojimui ir užkirsti kelią švaistimui. Dabar moksliniai tyrimai ir inovacijos. Čia reikėtų nuoseklaus požiūrio ir reikėtų išvengti to atotrukio tarp rinkos ir mokslinių tyrimų. Daugiau investicijų reikia skirti tam, kad Europos pramonė taptų lyderę, pavyzdžiui, saugojimo, transporto ir kitose sritise. Dabar dėl to progresyvinio kaskadinio naudojimo mes remiame šį principą tam, kad bio, didelę bioenergetinę vertę turintys produktai būtų perdirbami ir kad sektoriai remtųsi ekosistemų tvarumu. Dabar dėl subsidijų. Reikėtų ko gero nutraukti subsidijas, kurios e, remia neveiksmingą išteklių naudojimą. 96 pakeitimą pateikėme atkreipdami e, komisijos dėmesį į švaistimą. Ir panašus pakeitimas taip pat buvo aplinkosaugos programos, e, programai pakeista, pateiktas. Ačiū. E, ponas Bas Aihaut, kuris soja tam koregoje. Iš tikrųjų, norėčiau atsiprašyti už polegasiją nes negalėjo jinai atvykti šį posėdį. Tai yra svarbus posėdis, kuriame tikrai norėjo dalyvauti. Ir turėčiau ponios Hasė vardu patikoti ponui Bartolosiu. Kelias pastabas tik norėčiau pateikti, kurios atitinka praktiškai mano kitų kolegų išsakytas pastabas. Aš manau, kad kiekvienas supranta, kad bioekonomika yra svarbi. Ir būtent tai yra reikšmingas tikslas, kad mūsų iškasamieji produktai būtų pakeisti, pakeisti iš biomasės gaunamais produktais, tai būtų tikrai a, didelė nauda ateities energetikai. Tačiau mes turime tai daryti teisingai, veiksmingai ir a, sukurdami iš biomasės didžiausią pridėtinę vertę. Judith Markys, tai, tai būtent taip ir, tai ir pasakė, tai tos a, informacijos apie a, biomasę yra, yra daug, bet jinai yra labai įvairi. Ir bet kokiu atveju mes turėtume pasistengti, kad bio, biomasė turėtų būti naudojama tik tai tokiu atveju, jeigu jinai prisideda prie didžiausios pridėtinės vertės. O mažiausia pridėtinė vertė sukuriama, kai biomasė yra sudeginama, tai yra paverčiama elektros energija. Uh, Ir e, tai nėra e, išeitis e, būtent deginti biomasą. Galima jas sugalvoti ir kitų paskirčių. Taigi aš manau, kad bioekonomikai tai turėtų būti vienas iš svarbiausių aspektų ir turime siekti šio tikslo. Ir kaip ir ankstesnės diskusijose dėl biokūro, būtent akivaizdi viena programa. Uh, kai mes skatiname biomasės e, naudojimą transporto sektoriuje, ta, tačiau bet kokiu atveju mes ją panaudojame neefektyviai. Todėl turėtume kritiškai pažiūrėti į savo dabartinius e, tikslus, nes Europa neveiksmingai e, panaudoja biomasą. Todėl žaliesiams tikrai turėtų būti labai svarbu būtent išvelgti šitą biomasę bioekonomikoje. Na, kelios pastabos dėl iškeltų klausimų. Vienas dalykas, tai mes turėtume remti, ar mes turėtume remti komercinį panaudojimą biomasės. Ne. Visų pirma, mes prarastume tada visuomenės e, pritarimą biomasės panaudojimui mes turėtume dar iki komercinėje fazėje surasti sprendimų, kaip panaudoti biomazinę. Nes e, tik tai tokiu atveju mes sulauksime visuomenės e, pritarimo. Nes kitu atveju tai bus komercinis panaudojimas, kuris nėra a, naudingas visuomenį, o naudingas tik tai atskiriams verslininkams. Kitas dalykas e, - biomasės naudojimas turėtų būti tvarus. To trūksta pranešime, kad tai, būt, e, tai būtent e, čia biokūro diskusijose, transporto sektoriuje. Manau, kad e, turėtų būti vystomos diskusijos apie biomusą, apie biomasą, kaip ir apie biokūrą, kad būtų verta investuoti į biomasą, kad būtų kuriama būtent bioekonomika ir būtų kuriama pridėtinė vertė Europos ekonomikoje. Ačiū. Kitas kalbėtojas. Komisijai suteiksiu žodį. Niekas nenori pasisakyti, tai suteiksiu žodį komisijai. Prašau. Labą dieną. Ačiū. Mano komentaras bus labai trumpas, aš tik tai vieną punktą iškelsiu. Mes 40 e, pakeitimui pritarėme, kuris, e, kuriame kalbama apie apie stebėseną bioekonomikos e, sektoriuje. Tai manau, kad tai yra e, svarbus e, aspektas komisijos bioekonomikos strategijoje. Tai taip yra šiai politikai svarbia inform, informacija dalyjamasi būtent šiomis naujomis priemonėmis. Ir taip pabrėžiami įvairūs bioekonomikai svarbus sektoriai. Pabaigai gal pranešėjai išteiksiu žodį. Aš norėjau padėkoti visiems pasisakiusiems kolegoms už visas išsakytas mintis. Aš pritariu bendrajam požiūriui. Manau, kad jis yra reikalingas pranešimui. Pritarčiau ir dėl skirtingų politikos skripčių, bei tam, kad reikia pripažinti biomasės svarbą šiame kontekste. Taip, pritariu tam, kad reikia skubiai spręsti šį klausimą, reikia kaip manoma greičiau įgyvendinti bio, tą naująją bio, bioekonomiką. Taip mes Europai uh, naujas plėtros, ekonominės plėtros galimybės suteiktume. Ką aš dabar bandysiu padaryti? Reikia konkrečiai, konkrečiomis priemonėmis skatinti šią naują ekonomikos rūšį. Mano manimu, tai yra augimo ir ekonominės plėtros galimybės Europai. Ta bioekonomika. Kaip kad sakė komisijos atstovas, galima būtų pasinaudoti stebėjimų centro, mokslinio stebėjimų centro turimomis žinomis, žiniomis. Be jokios abejonės moksliniai tyrimai yra labai svarbus Niekas to neginčia. Bet reikia siekti ambicingesnių tikslų. Reikia taip pat ir skatinti informacijos plėtrą apie tai, kas yra daroma su tam tikrais produktais. Taip galbūt naujų dalykų iškilusių naujų minčių bus padaroma. Taigi aš tikrai mielai atspindėčiau pasiūlymus pakeitimuose. Dėkoju kolegoms už bendrą darbą. Ačiū pranešėjai. Pranešėjai, aš norėčiau padėkoti visiems, kurie įnešė savo indėlį į šias e, diskusijas. E, Gegužės 29 dieną balsuosime ir Liepos mėnesį, tikriausiai Liepos mėnesį plenarnėme posėdėje diskutuosime e, dėl šio pranešimo ir balsuosime. Dabar perinam prie kito darbo atvarkės punkto. Būtent e, dėl e, bendrijos radioaktyvių medžiagų vežėjų registracijos e, sistemos. Na, įdomus pavadinimas, įdomi tema ir pana Jordan ir pranešėja šio klausimo. Prašau. Ačiū, panė pirmininkė mes e, kalbėjome komitete jau šią temą. Taigi, aš e, ilgai neaiškinsiu, koks yra komisijos pasiūlymas ir taip pat nesugaišiu per daug laiko aiškinama, kokius pakeitimus pateikiau. Aš pateikiau e, pakeitimus pagal pirmasis diskusijas mūsų komitete. Taigi aš tiesiog priminsiu kągi aš patikiu. Aš manau, kad mes turėtume pasinaudoti tais privalumais, kuris mūsų teikia Europos Sąjunga. Tai būtent e, bendra sistema e, skirta bendrijos radioaktyvių medžiagų vežėjams būtų toks vienas iš privalumų. Be to, aš manau, kad tokia bendra sistema turėtų neegzistuoti vien tik tai popieriuje, mes ją turėtume gyventi ir praktiškai. Aš bent jau noriu pasakyti, kad mes, mums reikia ne tik tai bendros sistemos, bet ir bendrų kriterijų. Bendrų visiems, visoms valstybės nariams, nariams Europos Sąjungoje. Tai būtent, kad sertifikatai būtų pripažįstami automatiškai E, visoje Europos Sąjungoje. Dabar dėl e, taisyklių nesilaikoma. Jeigu vežėjas netitinka netitinkamų e, taisyklių, jis turi iškart sustabdyti savo veiklą. Jam turi būti draudžiama toliau gabenti šias radioaktyvasis medžiagas. Jeigu tai atsitinka jau įgyvaninus tokią sistemą, tada turi būti informuojamas visos valstybės narės apie tokį vežėją. Komisijos e, pasiūlyme yra kalbama apie tai, kad institucijos nedaro klaidų, bent jau daroma tokia prielaida. Fukushima parodė, kad net jeigu sistema yra puikiai organizuota, visada pasitaiko klaidų. Todėl mes turime į tai atsižvelgti ir atspindėti tai mūsų dokumente. Visada gali atsitikti a, taip, kad bus padaryta administracinių klaidų, priimant a, sprendimus įvairiose institucijose. Todėl mes turime nustatyti ir atitinkamas tų klaidų taisymo priemonės. Buvo patikta iš kolegų apie 60 pakeitimų, norėčiau visiems padėkoti už šios pakeitimus. Daug, e, daugelį pakeitimų kalbama apie teisinį pagrindą. Ponas Rivazai kaip tik būtent apie tai e, kalbėjo. Panas Janakodakis taip pat e, kalbėjo apie vidaus rinką. Aš manau, kad tie pakeitimai paliečia reikalo esmę ir mes turėsime dėl jų padiskutuoti. Aš taip pat norėčiau e, e, paklausti ir komisijos, e, ką jie mano apie šitą teisinį pagrindą. Kiti pakeitimai yra susiję su faktu, kad abipusis sertifikatų pripažinimas yra susijęs ir su bendrais saugumo standartais. Aš šį elementą taip pat įtraukiu ir į savo pakeitimus. Panas Pokas panašiai mano ir manau, kad ponia Jana Kodakis taip pat pritarė jo nuomonėje. Taip pat mes turėtume atsižvelgti ir iš tai, kad šitie bendri saugos standartai turėtų būti taikomi tarp valstybinių pagrindų. Aš norėčiau išgirsti ir komisijos nuomonę dėl šio tarp valstybinio pobūdžio. Kiti pakeitimai yra mes susiję su e, parama bendrai Europos sistemai. Tačiau jais norima suteikti galimybę įgyvendinti ir atskirius nacionalinius standartus. Taigi, taigi ar, ar mes turime bendrą dabar e, ES sistemą ar atskiras valstybių sistemas. Toks klausimas bent jau kyla. Jeigu mes turėsime atskiras nacionalinės sistemas, tai bus procesas apskritai per brangus ir nebus sukurta pridėtinės vertės. Mes todėl mes turime turėti bendrą Europos sistemą. Taip pat yra pakeitimai, jų gana daug Juose kalbama apie bendrus ES lygių taikomus kriterijus. Aš manau, kad mes turėtume e, juos aptarti su šešėliniais pranešėjais. Aš bent jau pateikiau griežtą šių e, kriterijų apibriežti, aš jas įtraukiau į priedą. Taip pat e, manau, kad e, reikėtų taikyti kelias rekomendacijas, pagal kurias e, e, komisija parengtų įgyvenimo aktus. Dabar norėčiau sustoti šioje vietoje ir paklausti dėl teisinio pagrindo ir, ir ir poveikio šios sistemos mažiems vežėjams ES. Tai būtent norėčiau paklausti komisijos. Ir taip pat norėčiau paklausti, e, ką komisija mano apie pakeitimus, kuriuos mes parengėme e, komitete. Ačiū. Pirmiausia, aš tiksiu žodį. E, Pokui. Aš šį kartą kalbėsiu savo kalbą. Užsidėkite ausinės. Taigi aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Galiu pritarti jos e, pakeitimams. Taigi daugelis iš jų man tikrai yra primtini ir man atrodo tikrai tinkami, ypač susijęs su ketvirtų straipsniu. Bent jau mano pakeitimai yra susijęs su to, kad mes turėtume riboti informacijos sklaidą sistemos, e, sistemos ribose. Taigi, e, bet kokiu atveju mes turime taikyti bendrą sistemą ir bendrus kriterijus, dėl to nekyla jokių diskusijų. Ir jeigu tų kriterijų nesilaikoma, negalima transportuoti radioaktyviųjų medžiagų. Tai visiškai akivaizdu. Mane nustebino šitas didelis pakeitimų skaičius. aš stengiuosi išreikšti savo frakcijos prioritetus. Būtent aš juos ir įtraukiau į pakeitimus. Tai būtent, kad mes atspindėtume ir dabartinius teisės aktus, kad su jais būtų suderinti šitie pakeitimai, nes kartais tie pakeitimai, mano, sutampa su, su ponios Rivasai žaliųjų pranešėjos E, pakeitimais. E, na, žinoma, yra, e, jeigu, sakykime, yra gaunama informacija apie tai, kad nesilaikoma tinkamų kriterijų ar taisyklių, tai žinoma, ta informacija turi būti patikta ir kitoms valstybėms narėms. O dabar žaliųjų kiti pakeitimai, jiems gali būti pritarima, bet e, dėl kitų reikėtų dar padiskutuoti. Ir kaip e, pranešėjas, aš taip pat norėčiau išgirsti komisijos nuomonę dėl e, teisinio pagrindo. O dėl ko aš negaliu pritarti, tai būtent dėl tų pakeitimų, tai kad nacionaliniai teisės aktai turėtų būti laikom prioritetiniais ES teisės aktų atžvilgių. Ne, taip negali būti. Jeigu tai būtų, tada mes nesiūlytume tokio teisės akto, kuris galėtų visoje Europos Sąjungoje. Ir tada būtų labai paprasta išspręsti šį klausimą. Nereikėtų net jokių pasiūlymų. Na, bet kokiu atveju yra dar daug erdvės e, kompromisams ir aš e, džiaugiuosi iš anksto bendradarbiavimu su pranešė ponė Jana Kodekis. Ačiū. Kalbėsiu trumpai, bendrai vertinant e, Pritarėme pranešėjo pasiūlymams. Kivaizdu, kad verslui supaprastintos procedūros būtų primtinos ir naudingos. Taip pat pripažįstu, kad tais atvejais, kuomet vežėjai netitiktų nustatytų kriterijų pagal reglamento nuostatas ir taip pat tinkamos ir priimtinos leidimo išdavimo procedūros nustatant bendrą vežėjų registracijos sistema sumažintų esmas kliūtis ir biurokratinę naštą. Pat labai svarbu pabrėžti, kad būtina viešai skelbti informaciją, arba siūloma viešai skelbti informaciją apie reikalavimų netitinkančius vežėjus. Tai e, kodėl iki šiol tas dar nebuvo daroma, norėtume išgirsti iš komisijos. Dar poniai Grostė žodis po to kalbės komisija. Ačiū pirmininkė, aš trumpai labai kalbėsiu. Nes jau dėl šio pranešimo pasisakėme, pone Žandan, išsijungęs buvo kalbėtas mikrofonas. Taigi, man atrodo, kad pagirtina ši mintis yra. Man dabar atrodo, kad per šiuo pranešimu Euratomo kompetencijos sritis tenkiamas atkurti. Mane tai šiek tiek neramina. Jau sakiau poniai e, Jordan, kad e, nepritariu kai kuriems iš jos pakeitimų. 3, 17 ir 13 pakeitimai mane neramina dėl bendrųjų saugumo kriterijų. Jau yra teisės aktų, kurie reglamentuoja šiuos klausimus. Beje, e, jūsų pranešime, ponė Jordan, jie ir yra paminėti. Atrodo, kad reguliuojančios institucijos nepriklausomumo principas turi būti išsaugomas. Toliau šeštas pakeitimas valstybių narių, priimančių valstybių narių e, galios yra pernelyg menkos lyginant su siunčiamų siunčiančiųjų valstybių galiomis. Na ir toliau septintasis pakeitimas. Atrodo, kad čia Europos komisijai pernelyg daug kompetencijos ryčių yra perkeliama. Na, prie da, ponios Rivazi pakeitimas steng, dėl teisinės, teisinio pagrindo pakeitimo, bet prie tokių manevrų mes esame įpratę. Aš tiesiog štai ką pasakysiu. Turime Euratomo sutartį, užtikrinkime atitinkamą su sutartimis susijusių direktyvų įgyvendinimą. Ir dabar, jeigu nuolat Euratomo kompetencijos sritis kvestionuosime, bejosime jų reikalingumu, tai man tas nelabai patinka. Ačiū. Žodis komisijai. Manęs paprašė tarti keletą žodžių apie teisinį pagrindą. Norėčiau priminti, kad 2002-aisiais Europos teisingumo teismas priėmė atitinkamą nutarimą ir jame buvo remiamas 332 straipsnio nuostatomis. Pagal 332 straipsnį teismas pripažįsta, kad siekiant e, užtikrinti sveikatos apsaugą ir nustatyti atitinkamą leidimų uždavimo sistemą valstybės narės privalo patvirtinti teisės aktus, kuriais nustatomi svarbiausi pagrindiniai saugos standartai. Ir būtent e, mes e, tuo remdamėsi ir manome, kad Eurotomos sutartis yra tinkamiausias teisinis pagrindas. Pranešėja klausė, ką manome apie kriterijus. Taryboje mes sieksime, kad būtų patvirtintas e, papildomas priedas, kuriame būtų nustatomi kriterijai. Šiuo metu bandoma darbo grupėje susitarti dėl galimybės tos kriterijus nustatyti ir jos įgyvendinti. Po to darbo grupė pateiks ataskaitą pirmininkaujančiai šaliai apie tai, kaip būtų galima e, pakeisti reglamentą, siekiant jų nuostatas dar labiau sugriežtinti, ypač dėl tarpvalstybinių pervežimų metu taikomų kriterijų. Mes atitinkamus pasiūlymus teiksime, tačiau jie nebus tokie išsamus, kaip galbūt pageidauja pranešėja, tačiau e, taryboje jūsų pagėdavimus tikrai bus atsižvelgiama žodis pranešėjai apibendrinti diskusijai, prašau. Ačiū komisijos e, atstoviai už komentarus. Taip pat e, norėčiau, kad pateiktumėte mums tą Europos teisingumo teismo nutarimą, kuriame apibrėžiamas teisės pagrindas šiuo atveju, tai būtų labai malonus žingsnis iš jūsų pusės. Kėdami dėmesį į šį klausimą, mes jokiais būdais nenorėjome kvestionuoti Euratomo sutarties nuostatų. Tik norėjome sužinoti, kokiu teisiniu pagrindu turėtų būti rengiamas e, dabar svarstamas dokumentas. Dėkoju už jūsų komentarus ir aš manau, kad e, sugebėsime toliau glaudžiai bendrabiauti su šiandienis pranešėjais ir pasiekti kompromisu. Gegužės 29 baigėsi pakeitimo teikimo terminas, spalio mėnesį veikiausiai šis pranešimas bus svarstomas plenarinėje sesijoje. Baigime šios žinios darbo tvarkės svarstymą. Rytoj pradėsime darbą 10.15 minučių nuo balsavimo apie lengvuosius komercinius automobilius. Visų prašau nepamiršti balsavimo kortelių. Dabar linkiu visiems gero vakaro.